Okay, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, galime pradėti. Iš pradžių technika nelabai veikia, dabar viskas tvarkoje. Sveiki visi. Darbo tvarkės projektas visiems pateiktas. Ar turite klausimų? Yra nedėlių pakeitimų. Aštuntasis klausimas. Jį pakeitė komisijos pristatymas dėl bankrotų teisės ateities vienintelis pakeitimas. E, galbūt niekas neprieštarauja. Daugiau pranešimų nėra. Tuomet galime pradėti. Finansijungsfacilitėt. Šiandien turime pranešimą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų. Pats pavadinimas yra sudėtingas, jo labiau, kad jis dar išplėstas, nes kalbėsime ir apie projektų obligacijų iniciatyvą, taip pat transeuropinių energetikos ir telekomunikacijų infrastruktūros gairių poveikio konkretiems sektoriams pristatymą pristačiau vokiškai, bandydamas suprasti, ką vokiečių kalba tai reiškia, tačiau vienai par kitai pati tema yra sudėtinga ir svarbi. Pas mus šiandien vieši daug komisijos atstovų ir jei jūs neprieštarausite, tai um, skirtingas temas pristatys skirtingi ekspertai. Noriu pasveikinti juos čia atvykusius. Ir pradėsime nuo projektų obligacijų, taip? Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę komisijai pristatyti šią priemonę. Mes bandysime tai padaryti integruotai, kaip ir pati priemonė, integruota priemonė tarp sektorių. Taigi mes kalbėsime įvairią tvarką, stengsime pristatyti e, pradinę informaciją šios priemonės veikimą ir Svarbiausia pristatyti energijos ir informacijos visuomenės dimensijas ir taip pat naujas finansinės priemonės, ypač projektinės obligacijas, kurias komisija jau yra pristačiusi. Ši priemonė Connecting Europe yra dalis viso paketo dalis, patvirtinto spalio 19 dieną komisijoje. Žinoma, daugiametės finansinės programos kontekste, bet taip pat politiškai prisidedant prie Europos saugimo darbo atvarkės ir siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą. Ši priemonė e, siekia integruoti, ieškoti sinergijos ir kurti ES pritinę vertę. Kalbame apie trijų sektorių integravimą - informacinės visuomenės, energetikos ir transporto. Kalbame apie integracijos E, tarp planavimo ir reguliavimo e, sistemų šiuose trijose sektoriuose, kurios pasiūlėme pagal ten gairias e, sinergiją. Taip pat ieškome sinergijos tarp privataus ir viešo finansavimo įvairių mastų, aišku, visose trijose sektoriuose. Taip pat bandome nustatyti ir rasti šios priemonės Europos pridėtinę vertę siekiant papildyti pačios pramonės atstovų ir valstybių narių pastangas šiuose srityse. Ir be nacionalinio finansavimo taip pat mes dėdame pastangas siekiant užtikrinti, kad ši priemonė Connecting Europe duotų papildomos vertės kitoms priemonėms Europos lygmenių. Ypač, e, kai kalbame apie regioninį finansavimą, mokslinių tyrimų finansavimą iki 20 metų ir kitas priemonės, kurios susijusios su išorės dimencijomis. Taigi tai yra didelės pastangos iš komisijos pusės ir čia šioje salėje šiuo metu yra keturi generaliniai direktoriai, kurie artimai bendradarbiavimą rengdami e, šiuos pasiūlymus. Taigi keturi generaliniai direktoratai čia yra atstovaujami. Turime e, skaidrą pristatymą ir mes greitai apžvelgsime tą pristatymą, tačiau svarbiausia kalbėti šį rytą apie energijos ir informacijos visuomenės aspektus. Tačiau šios priemonės pagrindiniai aspektai yra Europos prietinė vertė, vertė ir tai, kad ši priemonė yra skirta prisidėti prie infrastruktūros plėtojimo, kurio, kurio reikia vidaus rinkos plėtojimui ir jos tinkamam veikimui, bet taip pat Europos infrastruktūrai, kuri yra konkuren, kon, e, konkurencingumo ir bendro ekonominio vystimosi pagrindas visose trijose sektoriuose. Tai taip pat yra pagrindas konkurencingumui ir kiekviename atskirai sektorių, šių sektorių informacijos visuomenėje, energetikoje ir transporte yra bendrovių Europoje, kurios yra pasaulio lyderius teikiant paslaugas, įrangą ir sistemas. Taigi Connecting Europe priemonė yra skirta infrastruktūrai ir siekia prisidėti prie Europos konkurencingumo šiuose trijose sektoriuose plėtojimo. Noriu pristatyti, yra kokie yra investicijų poreikiai. Šie skaičiai, aišku, atrodo įspūdingai visose trijose sektoriuose, tačiau gairėse, kurios pateikėme kartu su priemonės pristatymu ir projektų sąrašuose, kurie yra priedas prie šios priemonės pristatymo, komisija stengiasi užtikrinti, kad susiaurintume investicijas ir skirti toms sritims ir projektams, kur yra maksimali ES pridėtinė vertė. Tačiau apskritai yra tokio investicijų poreikiai. Tikslas biudžetas yra turbūt jums žinomas 5 milijardų eurų 11 metų kainomis, kurie yra paskirstomi trims sektoriams ir tos skirtingos sumos atspindi ne tik investicijų poreikius projektams, bet e, kiek reikia viešųjų ir ES e, lėšų kartu su nacionalėmis ir privačiomis lėšomis. Priemonės veikimas turi būti integruotas siekiant e, veiksmingumo, kaip galima didesnio. Taip pat pasirinkome labiau centralizuotai valdyti e, subsidijas, siekiant užtikrinti, kad ne tiek komisija valdytų finansavimą, bet kad e, komisija kartu su parlamentu ir valstybėmis narėmis, valstybės narėmis per komitetus galėtų nustatyti tuos projektus valstybės narėse, kurie duoda daugiausia prietinės vertės. vertės. Ir e, pasiūlymų skelbimai ir visas kitas valdymas būtent tai siekia užtikrinti. Taip pat bus dirbama su finansiniais tarpininkais, ypač Europos investicijų bankų, bet prie to dar grįšime vėliau, kai kalbėsime apie naujoviškus finansinius instrumentus. Svarbu pastebėti, kad ypač transporto sektoriuje ketiname eksternalizuoti administracinės užduotis. Jau yra transporto tinklų E, vykdomoji agentūra, kuri e, dirbs ir po 14 metų išplėtus jos įgaliojimus. Na, aišku, apie tai bus kalbama, kai pasiūlysime tą išplėtimą. Dar vis galvojame, kaip tai padaryti energetikos ir informacinės visuomenės rytise. Na, o projektų įgyvendinimas, sutartys, viešieji pirkimai ir taip toliau bus valstybių narių atsakomybė arba priemonės e, na, naudotojų atsakomybė. Pagal biudžeto peržiūros principus stengiamės, kaip galima viską supaprastinti, ypač e, per e, bendrą reglamentą, bendrą veiklos mechanizmą. Taip pat sėksime užtikrinti, kad būtų tam tikras lankstumo laipsnis tarp sektorių, jeigu bus būtina, bus numatyta vidutinė laikotarpio peržiūra Trys e, generaliniai direktoratai mano, kad sumos yra protingos ir atitinka tai, ką galima padaryti ir tikimės, kad trijose sektoriuose pajudėsime į priekį pakankamai veiksmingai, tačiau lankstumo laipsnis tam tikras yra, jeigu to prireiktų. Taip pat kalbant apie naujuosius finansinius instrumentus, numatome galimybę, galimybę juos naudoti, tačiau lėšos konkrečios dar neskirtos. Daug veiksmingiau, manome, būtų tai padaryti kasmetinių pagrindų e, kiekvieno projekto atveju atskirai. Na ir aišku, čia yra ryšys su ES biudžeto priemonėmis. Dabar reikėtų e, pakalbėti apie tas dvi sritis, kurios įdomios e, šiam komitetui, tai yra energetika ir žinių visuomenė. Amen. Dėkoju. Labas rytas, ponės ir ponai. Energetikos sektoriuje, ko gero, jūs puikiai uh, žinote, susidurime su nauja era, kur reikia skubių veikslų ir kur e, reikalingas naujas požiūris į politiką. Visų pirma, e, turime užbaigti vidaus energetikos rinką ir e, prijungti vadinamasias energetikos salas prie Europos centro ir 14-15 e, metais, kaip e, sutarta valstybių vadovų, bus ir daroma. Visų pirma, e, ši problema rūpi Baltijos valstybėms, bet taip pat Iberijos pusėseliui ir, pavyzdžiui, tokiai šaliai kaip Graikija. Antra, turime užtikrinti tiekimo saugumą turime užtikrinti, kad turėsime elektros ir dujų visada, kada reikės ir prieinamomis kainomis kiekvienais metais e, ateina žiema ir atsiranda tiekimo rizika, tad e, turime nedelsiant veikti. Priklausimas nuo vienintelio e, šaltinio ir pažeidžiamumas dujų srityje, tai visų pirma aktualu vidurio ir pietričių Europos valstybėms tas pats pasakytina, taip pat ir apie e, priklausomybę nuo e, naftos tiekimo e, vidurio rytų valstybėse, kurios neturi prieigos prie jūrų transporto. Mes e, žinome, kad 15 milijonų e, gyventojų e, Vokietijoje ir kitose šalyse iki Italijos per ateis metais e, buvo netekę E, elektros energijos tiekimo, nes e, nebuvo sugebėta išspręsti nelabai sudėtingų elektros tiekimo problemų. E, o mums būtina imtis kuo skubesnių veiksmų čia ir užtikrinti tinklų lankstumą. Ir dar viena, vienas aspektas - tvarumas, atsinaujinantieji elektros šaltiniai Europą užsibrėžė tikslą pasiekti 20 procentų atsinaujančio energetikos šaltinių naudojimo iki 2020-ųjų. Na, o iki 50-ųjų metų tai turėtų pakilti iki 80-95 procentų. Turime pereiti nuo centralizuotos iki decentralizuotos gamybos, o tam būtina turėti tarpusavėje sujungtus ir lankščius tinklus. Šiaurės e, jūros regione e, valstybės planuoja pasiekti 40 gigavatų e, e, elektros energijos generavimą iš e, vėjo energijos. Kalbant apie saulės energiją, reikia išnaudoti tą potencialą, kuris yra viduržėmio jūros regiono valstybėse, kad galima būtų išspręsti E, pažeidžiamumą, kuris atsiranda naudojant atsinaujinančią energetiką, mums reikia išspręsti tarpusavę sujungimo ir sąsajų problemas. Komisija e, todėl ir siūlo, teikia energetikos infrastruktūros gairias, kurios numato tam tikrą reguliavimo mechanizmą, kuriuo galima būtų paremti e, reikalingas investicijas tame tarp ir iš privataus sektoriaus. Komisijos pasiūlyme įvardinta 12 e, prioritetinių e, koridorių ir sričių, kurios e, dengia visą ES. Galbūt galima būtų pabandyti pažvelgti į skaidrę. Tie koridoriai ir zonas pavaizduotos E, šiame žemėlapyje, taigi devyni geografiniai koridoriai ir trys tematinės e, zonos, kurios apima išmoningus tinklus, CO2 tinklus ir e, ilgalaikius elektros greitkelius. Komisijos pasiūlymas dėl infrastruktūros gairių numato tam tikrą mechanizmą, kuris e, perkeltų tuos koridorius e, ir zonas į konkrečius projektus regioninėme kontekste, panaudojant tam tikrus techninius kriterijus, kurie atspindi e, energetikos ir klimato politikos tikslus. Čia požiūris numatomas lankstus, kiekvienai kas dviejį metai bus atliekama peržiūra E, kad galima būtų priimti sprendimus susijusius su e, energijos generavimu e, gebėjimais. Komisija nori parengti tam tikrą priemonių paketą, kuris užtikrintų lai, savalaikį investavimą ir pritrauktų privatų kapitalą. Visų pirma, pasiūlyme numatoma paspartinti leidimų išdavimo procedūrą toms investicijoms. Praktikoje mes pamatėme, kad e, tai gali užtrukti iki 10 metų, o blogiausiu atveju iki 30 metų, kol kažkas gauna leidimą e, statyti tinklus. Iki 20 metų jau nebeliko 10 metų, taigi tai jau dabar yra skubus dalykas ir mūsų pasiūlyme numatoma taikyti valstybėse e, narėse vieno langelio principą ir apriboti tą terminą trimis metais. Žinoma, Europoje e, mes e, didžiuojamės aukšto lygio aplinkosauginiais standartais ir mūsų pasiūlyme taip pat numatyta projektų iniciatoriams prievalė būti skaidresniams ir informuoti piliečius kuo anksčiau tame procese pateikti visą informaciją apie tuos projektus e, tiems, kurie tuo domisi, kad galima būtų užtikrinti jų kokybę. Kadangi energetikos sektorius remiasi e, tarifais, kai kalbama apie finansavimą ir apie vartotojų mokamą kainą, tai tada mes e, siūlome stiprinti reguliavimo mechanizmą remtis, va, e, perėti nuo e, vartotojų paremto principo prie e, paramos ar naudos gavėjo paremto principo. Šiandieną e, nėra įmanoma tikėtis, kad kaiminė šalis investuotų gretimoje valstybėje, net jeigu ji iš to gautų naudą. Ir todėl mes ir įvedame e, kaštų e, paskirstimo principą, kur kaštai ir nauda paskirstomi asimetriškai. Na ir paskutinis dalykas, užbaigiantis paketą, kad užtikrintume, kad projektai būtų naudingi visuomeniai, e, užtikrinti solidarumą ir saugumą. E, priemonė Connecting Europe prisidės prie reguliavimo mechanizmo ir jį papildys. Tai tiek, kalbant apie energetiką. Noriu supažindinti Jūs su trečiaja Interconnecting Europe e, dalimi. E, čia kalbėsime apie skaitmeninę infrastruktūrą, kuri bus dėgiama ES. Jūs tikriausiai žinote, kad mano skyrius stengiasi skaitmeninti e, visą ES. Tai susiję ir su skaitmeninė darbotvarkė, kuri yra viena Europos 2020 pavyzdinių iniciatyvų. Uh, Ši priemonė Connecting Europe ir yra viena iš priemonių, kurią mes tengiamės skaitmeninti visą erdvę. Tie, kas e, analizavo mūsų pateiktą informaciją, tikriausiai matys, kad yra du aspektai, kuriems reikalingos sutelktos ES pastangos. Pirmiausia, reikia sukurti sąlygas skaitmeniniai Europos Sąjungai. Taigi yra du ramščiai, kuriais mes remiamės ir kuriais bus daroma pažanga kibernetinėje erdvėje. Pirmiausia, fizinė infrastruktūra, plačiajuostis ryšys, leidžiantis e, turėti prieigą prie sparčiojo interneto ir teikiantis daug privalumų tiek piliečiams, tiek verslo atstovams dalyvaujant bendrojoje rinkoje. Antrasis pasiūlymo ramstis susijęs su Europos viešųjų paslaugų sektoriumi. Europos e, viešosios paslaugos yra pasiekiamos visiems ir mes stengiamės, kad nesukurtume e, tik e, tam tikro diferencijuoto skaitmeninės rinkos sektorio. Mes norim sukurti tokį sektorių, kuris būtų bendras ir gerai veikiantis. ES darbo tvarkė yra numatyti ir ambicingi tikslai, kuriais siekiama pasiekti tinkamą, pasiekiamą infrastruktūrą. Vienas siekių yra iki 2020 metų visiems piliečiams suteikti 30 megabaitų per sekundę interneto prieigą. Ateityje šis greitis turėtų būti 100 megabitų per sekundę. Plačiajuosto, plačiajuoščio ryšio e, įdėgymas susijęs ir su rizikomis. Mes manome, kad mes turėtume remti šias rinkos pastangas numatyti trumpalaikių investicijų galimybę. Jo labiau, kad skaitmeninė bendroji rinka bus naudinga e, nedaugeliu europiečių, tai yra turtingiesiems europiečiams susitelkusiems tam tikrose ES teritorijose. Tai yra komercinio pasiūlymo esmė. Ir jei seksime tik e, tą komercinę iniciatyvą, tai nepasistumėsime į priekį be mūsų pagalbos. Tačiau mes tikimės, kad šį iššūkį galime atremti paslaugų teikėjams suteikdami tinkamą teisinį pagrindą bei finansinės priemonės, kurios leistų imtis tam tikrų investicinių žingsnių. Mes turime investuoti į telekomunikacijų infrastruktūrą. nagrinėjant viešųjų interneto paslaugų sektorių. Turiu pasakyti, kad Europa vis dar susiduria su labai brangiomis procedūromis. Mūsų vartotojai ir verslas privalo išversti visą dokumentaciją į savo kalbą ir nėra galimybės užtikrinti įvairių e, infrastruktūrų sąsają. Mes pastebėjome, kad e, šių paslaugų sąveikos techninės galimybės yra. Priemonė Interconnecting Europe apima žingsnį į priekį, kuriuos siekiame remti valstybės nares, remti nacionalinius žingsnius ir užtikrinti, kad šios paslaugos būtų prieinamos visoje ES visomis kalbomis, nepatiriant papildomų sąnaudų ar išlaidų. Tai yra labai svarbu ne tik siekiant e, ištirpdyti nepasitikėjimą mūsų piliečių, tačiau ir kuriant geresnės verslo sąlygas ES. Mažos įmonės 12-18 mėnesių turi pradėti e, internalizavimo procedūras, siekdamos likti konkurencingomis bendroje rinkoje. Mes e, norime e, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms tapti europinėmis įmonėmis. Ir čia svarbiausia yra prieiga prie viešųjų, e, viešosios svarbos paslaugų. Norime užtikrinti galimybės teiktis ES ir užsimti verslų. Vienas pavyzdžių, ką mes turime omenyje, Tai yra mm, geografinės plotmės pasiūlymas. Mes e, daugiau naudojame žodį e, cloud e, nei crossborder. Tai yra akcentuojame ne tarp valstybinį aspektą, o visas valstybės apimantį aspektą. Norime uh, užtikrinti prieigą ir prie kultūrinių vertybių, kurios didžiaja dalimi valstybių narių yra jau skaitmenintos. Mes norime užtikrinti, kad visi galėtume naudotis šiomis gerybėmis tiek verslo reikalais, tiek ieškodami informacijos viešojo intereso paslaugos yra viešos paslaugos, todėl mes numatėme ir e, sutartis paremtas dotacijomis. Manome, kad reikia stiprinti įvairias procedūras ir tai susijęs su tuo, kad naudojimasis fizinę infrastruktūrą pagerins ir verslo aplinką. Tuo tarpu reikia užtikrinti ir naudojimo saugumą. Reikia pasiekti, kad naudojimasis internetu taptų prieinamu visiems piliečiams. Ačiū. Perinant prie naujoviškų finansinių priemonių, ši skaidrė rodo, kaip subsidijos komponentas šioje priemonėje bus skirtas bendro intereso projektams, kur yra maksimali Europos pridėtinė vertė. Ir visi sektoriai patikrins, ar privatus finansavimas taip pat įmanomas panaudoti prieš skiriant e, viešasias lėšas todėl naujieji finansiniai instrumentai yra labai svarbus e, šiame pasiūlyme ir juos pristatys e, kolegai. Ačiū, ponios ir ponai. Prieš pradedant galvoti, kad mes siūlome juodąją magiją šiais, šiomis e, naujomis finansinėmis priemonėmis. Noriu pirmiausia Jūs patikinti, kad iš esmės Tokias e, finansinės priemonės komisija naudoja nuo 10-mečio praėjusio amžiaus, ypač e, pagal e, investicinio kapitalo ir mažų ir vidutinių įmonių investic... finansavimo sistemas. Jie yra, iš, tos priemonės yra išbandytos pagal investicinę techniką ir naujovė yra ta, kad mes siūlome ne tik jas naudoti, bet siūlome išplėsti jas naud į naujas sritis e, ir daugiau tas investicijas koordinuojant. Čia iš tikrųjų nieko naujo nėra, tiesiog mes norime pasiremti sėkmingais praeities e, e, aspektais. Na ir Connecting Europe priemonės prasme siūlomos dvi priemonių, dviejų priemonių tipai, tai yra uh, E, kapitalo ir rizikos pasidalymo priemonės. Ir turėjome apie 2 milijardus transporto srityje, apie 1 milijardą energijos srityje. Ir šios lėšas galima panaudoti sverto pagrindu. Įgyvendinant šias priemonės komisija dirbs su partneriais, pavyzdžiui, Europos investicijų banku kaip darė iki šiol, arba kitomis finansų institucijomis pagal esamą finansų reglamentą. Komisijai naudinga tai yra trejopai. Pirmiausia, mes e, numatome biudžeto įsipareigojimus, kaip ir kitų išlaidų atveju, suteikėme lėšas įgyvendinančiam partneriui ir nėra jokios rizikos, išskyrus tuos pinigus, kuriuos mes paskyrėme. Mūsų indėlis e, prie finansinės priemonės apsiriboja biudžeto skirtomis lėšomis, tą sumą, e, kurią skiriame kartu su parlamentu ir taryba. Antras pranašumas yra tas, kad finansinės priemonės pritraukia e, kitus finansus iš partnerių pusės, su kuriais dirbame, ir iš rinkų, iš kitų investuotojų pusės, kitų bankų. Ir tuomet atsiranda daug daugiau e, lėšų skirtų paramos gavėjui. Ar tai uh, vadinsime svertų ar multiplikatoriumi, nesvarbu. Tačiau svarbiau yra tai, kad e, nedidelis ES indėlis gali reikšti didelę paramą paramos gavėjui. Kalbant apie subsidijų skir, skirimą ir jų derinimą su finansų priemonėmis, tai čia atsiranda įvairių mišinių galimybė. Toliau, kalbant apie tai, kas ką turėtų daryti, tai iš esmės mes įgyvendimą suteikėme finansiniam partneriui, ypač kai kalbam apie tuos projektus, kuomet e, galima kreiptis e, finansavimo e, tuo met, kai projektas jau yra parengtas įgyvendinti. Ir iš esmės tuomet bankas ar finansavimo partneris nusprendžia, ar projektas tinkamas ar ne. Iš komisijos pusės, aišku, bus e, pas, taikomos paskatos siekiant diversifikuoti e, geografinę ir sektorių prasme visą investicijų portfelį. Na ir paskutinė skaidrė apie finansų priemonės e, projektų obligacijų iniciatyva. Kaip žinote, tai yra labiau iš, išplė, viena iš išplėtotų labiau priemonių Connecting Europe priemonėje ir mes siūlome E, surenkti bandomąją etapą 12-13 metais. Kodėl mes siūlome e, bandomąjį laikotarpį? Todėl, kad mūsų patirtis sukaupta e, per paskolų garantijų sistemą transporte parodė, kad užtrunka nemažai laiko, kol įvairūs partneriai dalyvaujantis projekte įtraukia naujas priemonės į savo finansavimo sprendimus pagal e, paskolų e, garantijų sistemoje transportą. Kalbė, kalbėjome apie projektų e, sponsorius, pavyzdžiui, tie, kas stato tiltus, geležinkelius, dujų saugyklas ar bet ką finansuoja per savo bankus. Projekto obligacijų atveju norėtume naudoti tą pačią techniką ir išplėsti ją e, nuo paskolų naudojimo e, iki obligacijų išleidimo, kad projektas galėtų pats save finansuoti išleisdamas obligacijas. Aišku, kad tuomet e, atsiranda naujų partnerių, tai yra investuotojų, tokių kaip pensijų fondai ar draudimo bendrovės. Ir visas suinteresuotas šalis supažindinti su šiuo produktu e, reikalingas bandomasis laikotarpis. Dabar, o ne pradėjus jau veiklos etapą, pirmus kelis metus skirti tam supažindinimui. Taigi mes siūlome tą bandomąjį laikotarpį parengti, panaudojant esamas biudžeto lėšas, perskirstant 200 milijonų iš TNT, 10 e, milijonų iš energetikos ir 20 milijonų iš informacinės visuomenės biudžeto. Aišku, esant ribotoms lėšoms ir ribotam e, laikui, bandomoji laikotarpiu, net jeigu ir parlamentas ir taryba padarytų viską, ką tik gali, mes vis tiek tik galime finansuoti nedaug projektų, tačiau vis tiek tai būtų vertingas dalykas siekiant visus supažindinti su projektų obligacijų koncepcija ir kaip visą tai veiks praktikoje. Just, if you're Mr. Chairman, just... Jeigu leisite, ponė pirmininkė, baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, ta priemonė turi ir išorės dimenciją, minėjau. Tai trumpai ir galėsime remdamės jūsų klausimais plačiau apie tai pakalbėti. Bet e, pabaigoje norėčiau pasakyti, kad kai kalbam apie naujoviškus finansinius instrumentus, paradoksiškai turime pripažinti, kad kapitalo rinkoje yra pakankamai daug pinigų tokiems projektams ir projektų iniciatoriams iššūkis yra tą kapitalą pažaboti ir valdymo mechanizmai ir gairės, kuriuos mes e, siūlome, kad galima būtų nukreipti projektų iniciatorius į e, didesnės kokybės projektus, e, turi ir pasitarnauti to prieinamo kapitalo pažabojimui. Finansų tarpininkas priima sprendimą dėl pačios priemonės, dėl paskolų garantijų, bet mes savo gairių pagrindų norėtume skatinti projektų iniciatorius, kad jie atsižvelgtų į tas novatoriškus finansų į, į instrumentus. E, Kalbant apie šitą priemonę, mes stengiamės savo gairėse nukreipti projektų iniciatorius link labai ambicingų projektų link e, ir užtikrinti, kad jų struktūra e, būtų sufokusuota ir kad jie galėtų būti įgyvendinami ir finansuojami net ir šiomis sunkiomis aplinkybėmis. Dėkui. Ačiū. Tikrai sulaukime e, ypatingos gausos įvairios informacijos. Kalbėtojų sąrašas jau gana ilgas. Todėl tikriausiai dabar painiosimės, todėl kad ir temos labai skiriasi. Tačiau bandysiu, jei man pasiseks, kaip nors iš eilės teminių požiūrių suderinti. Ne, vis dėlto, jei jūs neprieštarausite, mes žodį suteiksime tiems, kas pirmieji paprašė žodžio. Ponas Šimanski visą laiką yra greičiausias. Ačiū. Skaitant komisijos komunikatą e, Connecting Europe, e, taip pat išklausius šių pranešimų, išaiškėja, kad visos investicijos į energetikos sektorių bus padalintos į dvi sritis. Pirmiausia, investicijos į naujus energetikos koridorius vidurio Europoje, kuriais siekiama padidinti fizinę konkurenciją, ypač dujų rinkoje. Antras rytis tai yra klimato kaitos įsipareigojimų siekimas ir prisijungimas prie šiaurės vėjų jėgainėse generuojamo elektros e, tinklų. Noriu paklausti, ar Europos komisija atliko tyrimus, kurie parodytų, koks bus šių dviejų sričių investicijų pasidalymas, kokia proporcija siekiant šių dviejų tikslų. Ačiū. Angelika Nibler. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos atstovėms ir atstovams už jūsų pranešimus, kurie tikrai buvo labai naudingi ir padedantys susidaryti pilną vaizdą apie bendrą situaciją. Antra, Jei neturime finansavimo, tai kalbame tik apie nerealius tikslus, todėl sveikinu komisiją, kuri dabar numato konkretų didelių infrastruktūros projektų finansavimą, e, siekdama sukurti bendrą energetikos rinką, kurios vis dar nėra. Dar viena pastaba. Taip ir nesupratau, kaip e, atrodys konkrečių finansinių priemonių panaudojimas. Esama daug diskusijų apie daugiametę finansinę programą, daugiametes programas, tyrimų, e, žemės e, ūkio ir kitose sektoriuose. Mes tas visas priemonės turime kaip nors suderinti. Ir noriu paklausti, tie 50 milijardų, čia kad man aiškiau būtų. Taigi tie 50 milijardų, ar tai yra visa investicijų apimtis e, numatyta kaip e, skirimas e, atskiriems biudžetams, ar į tai įeina projektų obligacijos, paskolų nuolaidos ir taip toliau. Ar jūs kalbėdami apie 50 milijardų kalbate apie padalėjimą visiems trim sektoriams? Ar tai yra visa investicijų apimtis? ar aš susidariau neteisingą įspūdį. Ir dar viena pastaba - finansavimo priemonės. Komisija e, jau daugelį metų naudoja tokias priemonės kaip rizikos pasidalymo mechanizmas, e, mažų vidutinių įmonių dalyvavimo versle e, supaprastinimas, įvairios lengvatos. E, sulaukėme daug e, analizių, e, projektų obligacijos, man kol kas nelabai aišku, kas tam visam procesui vadovaus, taip paprastai tariant. Projektų obligacijas išleis finansinės institucijos ar komisija vadovaus visam procesui, tai ji kontroliuos kartu su valdymo struktūromis, ar bus numatyti kažkokie um, atsakingi asmenys, kurių kompetencijoje bus tik projektų obligacijos dėl ICT. Tai yra informacinių ir telekomunikacinių um, technologijų, kokios yra ateities perspektyvos, gal galėtumėte konkrečiau pasakyti, kur trūksta um, reguliavimo, galbūt reikėtų pagerinti teisės aktus, kur esama kliučių ar barjerų, kurie neleidžia įgyvendinti numatytos darbo atvarkės. Ir pagaliau paskutinis klausimas - energetika. Ar jūsų generalinis konkurencijos direktoratas taip pat yra įtrauktas į šio sektoriaus finansavimo um, prognozes? Kitaip tariant, ar konkurencijos generalinis direktoratas taiga neiššoks ir nepasakys, kad čia yra pažeidžiamos konkurencijos taisyklės, skiriant tam tikras subsidijas, ar yra tam numatytos tam tikros tarpuskaitos procedūros, ar šioje srityje yra numatytų lengvatų ir kaip vyksta bendradarbiavimas su generaliniu konkurencijos e, direktoratu. Kolega Saudargas. E really, uh, uh, Dėkui, pirmininkė. Aš uh, labai dėkoju už uh, pristatymus, ypatingai, kadangi esu iš Lietuvos, iš Baltijos. Vienos iš valstybių aš esu labai dėkingas komisijai, komisarui Jotingeriui, dirbančiam energetikos sektoriuje, už tai, kad jisai darbo tvarkėje palaiko energetikos salų problemą. Deja, turėsiu išeiti į savo komitetą ir ten balsuoti, tad nenorėčiau užduoti klausimą, bet tiesiog pateikti pastabą apie vieną konkrečią temą. Apie e, Baltijos tinklų e, desinkronizaciją nuo Rusijos tinklo. Visi tie nauji procesai yra susiję su e, tiesioginės rovės tinklus jungimus su Švedija, Suomija ir visa taip, tai viskas puiku ir gerai, kad tie projektai žengtų į priekį. Tačiau e, pakeliui yra tam tikra galimybių studija apie e, Baltijos valstybių tinklo desinkronizaciją su Rusija ir sinchronizacija su Europa. Ta studija turėtų būti užbaigta kitais metais. Aš manau, ta tema turėtų būti uh, Labai atvirai diskutuojama dabar ir e, įtraukta į e, Europinę sąrangą. Tai, tai yra išorės klausimas ir mes turime informuoti savo kaimynus. Jūs žinote, kad apie Ehm, vyksta Baltarusijos, Kaliningrado ir Lietuvos atominių elektrinių statybos ir desinchronizavus Baltijos valstybės nuo Rusijos mes sukursime kitą salą Rusijai, nes Kaliningrado sritis taps e, sala, žvelgiant iš sinchronizacijos e, požiūrio taško. Ta tema reiktų labai aiškiai E, reikėtų diskutuoti. Dėkuoju už tai, kad išklausėte manęs ir už jūsų supratimą. Pone Madurel. Labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai kad, už tai, kad jie atsintė tokią didelę delegaciją į mūsų posėdį, aiškiai išdėstyti šias šias idėjas ir dėkoju už pateiktą dokumentą. Šis paketas yra labai svarbus. Turėsime, aišku, dar e, laiko detaliau jį aptarti, bet šiandien trumpai jį peržvelgus norėčiau pakalbėti apie vieną e, klausimą, kuris man tapo šiek tiek aiškesnis jūsų išklausus. Norėčiau pakalbėti apie pirmąjį priedą, e, kuris yra pridėtas prie energijos dokumento, energetikos dokumento. Skaitydama tą priedą aš e, nustebau, o dar labiau nustebau išklausiusi jūsų e, pasiūlymo pirmajame priede Iberijos pusėsalis yra paminėtas, kuris yra iš tikrųjų sala Europos elektros tiekimo sistemoje. Čia pavadinta e, e, Šiaurės pietų elektros ES elektros tinklų sujungimas, e, siekiant užtikrinti tvarų energijos tiekimą iš Šiaurės Afrikos. Tačiau keista matyti, kad tos šalis paminėtos toje srityje, kuri yra labai svarbi, siekiant užtikrinti, užtikrinti Iberijos pusėsalio sujungimą su Prancūzija. Tekste nėra labai aišku, e, visą tai labai aiškiai išdėstyta. Taip pat yra ir dujų klausimas. Jis yra toks pats. Dujų koridorius iš pietų į vakarus per Pirienus leistų diversifikuoti tiekimo šaltinius kur kas mažesnėmis išlaidomis ir padidintų rinkos konkurenciją. Tai yra konkurencija rinkoje. Atrodo, kad komisija su mano nuomonė sutinka. Tačiau kodėl pirmasis priedas yra toks painus Visa tai yra tiesiogiai susijęs su mano šalimi, todėl norėčiau aiškaus atsakymą. Ačiū labai, kadangi šiandien laikas mūsų nespaudžia, o klausimai labai skirtingi. Nebeklausime daugiau, nes klausimai buvo detalų, suteiksiu galimybę atsakyti mūsų prelegentams. Aš manau, kad protinga e, vadovautis tokią strategiją, nes e, jei ne, tai bus tai, kad kalbėsim tik apie orą, bet ne apie atsakymus. Mums tai tikrai labai naudinga, ponė pirmininkė. Billion... Labai trumpai dėl 50 milijardų ir sverto susijusius su tais 50 milijardų. Žinoma, sektoriuose situacija yra skirtinga. Energijos, energetikos ir skaitmeninės ryties skaičius paminės kolegijas. Šiek tiek sunku visą tai vertinti, nes viskas priklausys taip, kaip bus parengti projektai, kaip jie bus pristatyti ir kurie bus atrinkti. Tačiau visa sistema, ar tai būtų subsidijos, ar naujos finansinės priemonės, yra skirti maksimizuoti svertą. Jeigu kalbėtume apie transporto sektorių ir transporto priedą, kur yra nemažai projekto, bendros investicijos susijusios su projektos sudarytų 220-250 milijardų eurų. 230. Ir mes iš esmės e, tokiam projektų sąrašo galėtume pritarti. Aišku, kai kurie projektai galbūt ne, nebus realizuoti, kai kurie bus didesni, mažesni, tačiau apskritai e, tas finansavimo dydis 31,7 procento e, būtų pakankamas. Todėl mes bandome parengti ir projektų sąrašą, kuris atitiktų finansavimą. Taigi sverto efektas yra pakankamai didelis šiuose trijose sektoriuose. Tiek, kai kalbam apie susidėjas, tiek e, apie naujus finansinius instrumentus. Um, on, um, well, um... Yes, the evaluations of the existing finance. Dabartinių e, finansinių priemonių vertinimas. Yra du tokie e, vertinimai e, rizikos finansų priemonės ir paskolų garantijų priemonės įvertinimai yra pateikiami teikiant e, projekto obligacijų projektą. Mes dabar bandome užsakyti išsamesnę e, paskolų garantijų priemonės studiją. Dabar aišku, kad ne komisija leis e, tas obligacijas, tad čia mes nekalbame apie euro obligacijas, tą noriu iš karto akcentuoti. Kalbame štai apie ką. Kad ES pinigai būtų panaudojami tam, kad būtų sumokėti finansų partneriui, pavyzdžiui, Europos investicijų bankui, kaip kad yra pilotinėme projekte, bandomajam projekte ir tada mm, EIB teiks paramą projekto iniciatoriui, kuris ir išleidžia obligacijas. Taigi e, tas, kas stato e, projekto numatytą objektą ir yra obligacijų emitentas. O e, visos, viso mechanizmo paskirtis yra palengvinti tą procesą. Aš noriu dar pridurti, nes tai labai svarbus dalykas susijęs su tuo, kaip e, naudojamas ES finansavimas ir projektų finansavimas. Aš manau, ta priemonė turi tam e, e, tikrą istoriją ir įgyvendinant LGTT ir RSF priemonės, mes esame e, sukūrę tam, e, jau sukaupę tam tikros patirties ir dabar mes jau turime gebėjimus paremti projektų iniciatorius. Mes nesakome, kad e, viešojo ir privataus kapitalo partnerystė yra magiškas instrumentas, bet e, mes galvojame, kad tai, ką mes siūlome, gali paremti projektų iniciatorius. Na, o e, eventualiai būtent projektų iniciatorius ir finansų institucija turės svarbiausią vaidmenį ir mes Tik tai turėsime užtikrinti, kad e, didžioji tų projektų e, dalis susitelktų ties strateginiais prioritetais visose trijose srityse. Dėkoju už klausimus susijusius su energetika. Pradėsiu nuo skaičių ir investicijų poreikio. E, Apskritai energetikos sistemoje Europoje manome, kad reikėtų investuoti maždaug milijardą nuo šios dienos iki 2020-ųjų. Eina kalba apie generavimą, perdavimą, paskirstimą, visą investicijų spektrą. Savo pasiūlymuose kalbame apie investicijas, kurios reikalingas. E, E, elektros ir dujų perdavimui. Čia 200 e, milijardų iki 2020-ųjų. E, ta suma padalinta maždaug šitaip 140 milijardų elektros paskirstimui ir 70 milijardų dujų infrastruktūrai. Vėlgi iš tų 200 milijardų pagal dabar Mm, dabartinius reguliavimo tarifus. Pusė bus įgyvendinta be problemų, kaip kad įprasta normaliame verslo veikime. Tuo tarpu 50 milijardų bus truputį e, užvilkinta, iki bus išspręsti leidimų išdavimo klausimai. Na, o kiti 50 milijardų e, dėl sunkumų, dėl prieigos arba kitų dalykų bus e, atidėti, tad 9,1 milijardo apskaičiuota kaip e, svertas per finansinius instrumentus arba kaip subsidijos, kad galima būtų uždengti tą 50 milijardų skylę energetikoje paprastai valstybės narės ar viešasis sektorius neprisideda, tad konkurencijos problemų čia neturėtų kilti. Tai nėra aktualus klausimas. Kalbant apie e, desinkronizaciją, Baltijos sistemos desinkronizaciją e, nuo Rusijos sistemos, e, dabar Mes tikimės gauti dėrybų mandatą, kuris leistų mums į tą procesą mm, e, veikti. E, iš tikrųjų tai labai sudėtingas klausimas, mes per vieną dieną negalime atsijungti nuo Rusijos sistemos, tai reikštų visišką elektros energijos atjungimą Baltijos valstybėse. E, Taigi mes šitoje srityje, kad galėtume pirmiausia nustatyti sąsajas tarp Baltijos valstybių ir e, likusios ES, e, mes su rusais e, taip pat kalbamės ką daryti su jungtimis tarp ES ir Rusijos ir konkrečiai su Kaliningradu. Tai procesas, kuris e, pareikalaus laiko ir kurį negalima paspartinti, nes elektros energija yra labai techniškas aspektas. Na, o kalbant apie energetikos salą Iberijos pusėsalyje, iš tikrųjų, e, salos situacijos ar izolacijos uh, E, likvidavimas Iberijos e, pusėsalyje, ar tai būtų elektros energija ar e, dujos, mums yra vienas iš prioritetų. Mes galvojame, kad išspręsti šią problemą reikėtų 2014-2015 metais, kad galima būtų susijęti ne tik su Prancūzija, bet taip pat ir įgalinti e, saulės ar e, vėjo e, jėgainių e, naudos panaudojimą. Tad Portugalija, Ispanija, Prancūzija ir kitos valstybės toliau į šiaurę turėtų turėti sąsajas kad e, galima būtų išnaudoti e, visą vartojimo potencialą. Nuoroda į Šiaurės Afrikos valstybės taip pat egzistuoja, tai yra ilgalaikis prioritetas, netrumpalaikis, tad čia kalbame apie, apie laiko horizontą, kuris arčiau 2020 metų. Tačiau aiškus prioritetas mums yra Iberijos pusėsalį e, prijungti uh, sujungti anksčiau, maždaug 2014-2015 metais. Atsakydama į klausimą dėl informacinių ir telekomunikacijų technologijų, turiu pasakyti, kad dabar nėra jokių pastangų keisti e, reguliavimo bazę. Nuo 90-mečio Naudojamės tą pačią sistemą, kuri taikoma visam sektoriui 40 procentų sumažėjo telekomunikacijų paslaugų kainos. Tačiau mes pastebėjome, kad investavimo veikla telekomunikacijų srityje ES nevyksta. Reikalingas derinimas, jungiant egzistuojančius e, teisės aktų straipsnius ir mes dirbame šią linkme. Tikriausiai žinote, kad ne viskas yra komisijos kompetencijoje, daug ką daro valstybių narių reguliuotojai, e, daug ką darome per bereką. Taip pat mes leidžiame rekomendacijas. Siekiame sukurti didesnį saugimo, saugumą investuotojams, yra kuriamos kainų nustatymo metodologijos, laikantis nediskriminavimo principo, vyksta viešosios konsultacijos šioje srityje. Deja, negaliu atsakyti, kada konkrečiai įvyks minėtas derinimas, tačiau reikalingos gairės leidžiančios nacionaliniams reguliuotojams užtikrinti investuotojų ir vartotojų interesus, rasti pusiausvyrą tarp dviejų aspektų. Vėlgi tai susiję su intervenciniais metodais. Reikia užtikrinti adekvatų finansavimą paremta grėsmių įvertinimu, kita vertus investicijos turi būti pakankamai brandžios. Taigi teisės aplinkos derinimas e, yra svarstamas ir jums leidus Dar tarsiu keletą žodžių dėl konkurencijos e, valstybės pagalbos rytyje. Telekomunikacijų e, sektorius yra liberalizuotas, tačiau esama daug operatorių turinčių didelių rinkos galių ir yra daug ekonominės naudos e, kuriant greitos spartos telekomunikacijas. Viešojo sektoriaus institucijos turėtų užtikrinti tą e, spartų ryšį. Ir tai susiję ir su tuo, kad kai kurios e, įmonės turėtų būti įsteigtos tam tikrose srityse. Dažniausiai steigiant naują įmonę e, ir e, iškilus klausimai, kur ją steigti, sprendimas priklauso nuo to, kur yra geriausias ryšys. Mes e, pasirašėme septynės viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės, pagal kurias yra teikiama, teikiamas finansavimas, tačiau derinant jį ir su uh, valstybės parama. Mes bandėme parengti valstybės dotacijų teikimo gairias plačia juoščio ryšio steigimo srityje, bandydami užtikrinti, kad visi sektoriai naudotųsi tomis pačiomis sąlygomis. Norime padrasinti agentūras e, dalyvauti visose sektoriuose. Taip pat sukurti vienodas sąlygas visoms įmonėms. Labai ačiū. Dar noriu pasitikslinti. Manau, kad visus domina kuo didesnis finansavimas. Žinome, kad valstybės parama yra nepakankama, todėl ieškome būdus gauti tą finansavimą iš kitur. Tačiau Finansinės priemonės turi būti parinktos taip, kad jos veiktų. Jūs kalbėjote apie kai kurias priemonės, kurios yra jau naudojamos. Jūs kalbėjote apie tai, kad pinigų srautai yra skiriami mūsų partneriams. Noriu pasitikslinti. Ar nebuvo klausimo apie kontrolę praeityje? Aš tiesą pasakius, turiu tokių miglotų prisiminimų apie tai. Jūs kalbate apie finansavimą taip, tarsi nebūta jokių e, problemų. Tačiau jei aš gerai prisimenu, tai kalbant apie tai, kaip komisija naudoja finansavimą, būta įvairių problemų. Tikrai, problemų gal būta, tačiau e, mokslinių tyrimų e, skyrius atliko uh, E, analizę, e, kurioje nagrinėjamos įvairios finansavimo e, galimybės ir buvo nustatyta, kad vis dėlto be biudžeto kontrolės joks finansavimas nebus garantuotas. Kiti kolegos, ponas Odi. Merci, Ačiū, pirmininkė. E, šis pristatymas iš tikrųjų man lengdo lengviau atsidusti, tačiau kai klausėmės pristatymą 20 metų tikslus, tai e, pirmininkas Barosas sakė, kad bus parengtas e, stambus investicijų planas, tačiau mes sakėme, kad tai yra tik tai to investicijų plano pradžia. Ir stabilizuojant valstybių narių finansus, tai e, man atrodo, e, kas vyksta dabar, mums reikia tuo pat metu ra rasti augimą skatinančių elementų. Kaip pasiekti ekonomikos augimą, kurio trūksta? Galima sakyti, kad galima tai daryti, kuriant darbo vietas, kuriant vidaus rinką ir gyvendant infrastruktūros planą. Visi pasaulio kontinentai tai daro. Kinija turi infrastruktūros planą, Brazilija tai vadinama augimo spartinimo planu, Junktinės valstijos daro tą patį, Indija taip pat. O mes turime Europos jungčių planą, kur numatyta 50 milijardų eurų. Pasakysiu, ką aš manau apie tai. Mes, mums atrodo, kad jūs vis abejojate skiriant finansavimą. Jūs sakėte, kad e, turime patirties iš ankstesnių projektų ir čia paeksperimentuosime šiek tiek. Čia Europos investicijų bankas minėtas kiekvienam puslapyje, bet negalima apsikliauti vien juo. Europos investicijų bankas neturi finansinės reguliavimo kontrolės, tai yra virš nacionalinė institucija. Jeigu jis praras geriausią reitingą, tai bus nelaimė. Negalima manyti, kad investicijų bankas visur viską padarys. Vietoj to, kad būtų ieškoma subrangovų, reikia aiškiai Europai parodyti, kad jį pasirengusi investuoti. Jeigu nepademonstruosime tokio noro, tokių pasirengimo, tai privatus sektorius ne, neinvestuos irgi, nes jis investuoja tuomet, kai mato, kad viešasis sektorius investuoja. Energetika, e, transportas labai gerai, tačiau noriu pasakyti, kad yra dar trys, bent trys sektoriai, kur reikia investicijų. Tai yra vanduo, prieiga prie vandens bus problema ateityje. Pavyzdžiui, Barcelonoje vandens tiek yra problematiškas Moksliniai tyrimai, mokslinių tyrimų infrastruktūros taip pat reikia. Apie ką kalbėjo kiti. Ir kosmoso tyrimai. Taigi, klausimas. Ar turimete valstybių narių politinę paramą visam tam? Nes kai kurios valstybės narės tiesiog bankrutuoja ir negali padaryti jokios politinės įtakos. Be valstybių narių nieko nepadarysime didelėms investicijoms reikia valstybių narių paramos. Na, o kaip reguliuotojai? Sakote, kad nėra pinigų, bet pinigų juk yra. Kokia yra problema? Norint naujoviškų investicijų reikia statyti tiltus tarp įvairių partnerių, reikia sanglovos visame e, žemynė. Kai kurios valstybės narės naudoja tokį finansavimą, kai mokesčius surinktus naudoja investicijoms. Ir tuomet įtraukiamas privatus sektorius. Ir norint užtikrinti piliečius, kad, jie, kad visa infrastruktūra bus sukurta, e, to reikia. Valstybės parama. Na, pagaliau reikia baigti apie tai kalbėti. Kai pradėjome kalbėti, apie valstybės paramą. Komisija visą laiką pasakys, kad to negalima daryti, nes tai yra valstybės parama. Ir viso, dėl viso to visa ES tampa nepopuliari. Pagal Lisabonos sutartį konkurencija yra tik tai priemonė, o ne tikslas. Taigi šiandien mums reikia stambių investicijų plano, plano ir jeigu tam reikia valstybės paramos, paramos tai raskite teisinę, teisinį būdą tai daryti nes jeigu taip nedarysime, tai niekas mūsų nesupras. Atleiskite, kad aš šiek tiek susinervinau, bet man tikrai labai rūpi visą tai. Reikia komisijai pareikšti, kaip mes esame nepatenkinti. Galbūt tai yra pirmas žingsnis tinkama linkme, bet tai yra tik tai vienas žingsnelis. Mums reikia imtis veiksmų dabar, o ne 20 metais. Per tenčius 20 metų pamatysime, kad žemyno konkurencingumui iškilo grėsmė. Ir komisija turi iniciatyvos teisę, jūsų atsakomybę pateikti idėjus ir turite pristatyti stambių investicijų planą visą Europą. Um, thanks, uh, Kolega Beletas. And... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai dėl leidimų procedūros klausimą. Tai yra vienas svarbiausių klausimų, ar vienas svarbiausių ir prieštaringų aspektų. Kalbėjote apie trijų metų maksimalų e, terminą leidimų išdavimui. Jos turi išduoti nacionalinė ar vietos regioninės institucijos valstybės narėse. Ir klausimas yra, kokio masto privaloma tai yra kokiamis priemonėmis jūs disponuojate, nes jeigu nacionalinė kompetentinga institucija turinti išduoti leidimą neišduoda jo per tą numatytą laikotarpį, numatytą terminą. Ir kai kalbame apie prioritetinius transporto projektus, ar galite jūs e, skirti sankcijas tokioms institucijoms? Kaip galite priversti jas padaryti e, visą tą darbą, išduoti leidimą per trijų e, metų laikotarpį. Ačiū. Kolega Gürk. Ne, Girek war das, entschuldigung, falsch gelesen. E, ponas Girekas. Danke. Ja uważam, że... Ačiū. Aš manau, kad iš ties ta primta triada gali duoti daug pridėtinės vertės Europos Sąjungoje tiek informatika, tiek energetika, tiek transporto sektorius. Galima čia rasti daug pridėtinės vertės ir sinergijų, tačiau reikalingos ir dotacijos. Reikia sukurti labai aiškius kriterijus, todėl kad šių pinigų visiems projektams neužteks. Mano klausimas susijęs su išorės metmeniu. Tai yra Europos konkurencingumu. Noriu paklausti apie transportą, tiksliau apie transporto infrastruktūros sujungimą su logistikos centrais. Kuo europiš, europietiškesni bus šie centrai, tuo konkurencingesnė bus visa Europos Sąjunga. Pavyzdžiui, Lenkijoje būtų galima sukurti tokį logistikos centrą, e, kuris būtų koridoriaus pabaiga arba tokia tarpinė stotelė, uh, Kaip žinote, kartais mėnesį ar du mėnesius uoste laivai turi laukti pakrovimo, o čia viskas vyktų labai greitai ir tikrai sukurtume daug pridėtinės vertės. Dabar panas Gerik. Na, szót elnök úr, és köszönöm az előterjesztést a bizottságnak írásban és... Norėčiau padėkoti komisijai už jos pranešimus ir gautą informaciją raštu. Aš manau, kad jūsų teikiamos priemonės yra teisingos. Esama daug spragų šioje rinkoje tiek telekomunikacijų, tiek energetikos sektorija. Kita vertus, visi žinome, kad tai finansavimas yra pats e, skaudžiausias klausimas. Todėl ne veltui dabar pastarąsias 60 e, ar 90 minučių ir kalbame apie finansavimą. Kai kalbame apie apie tą domino efektą, apie kriterijus, apie įvairius finansinius vertus, tai matome, kad viskas pabrango. Ir norint, ar, ar sistema išliks gerai funkcionuojanti, neaišku. Noriu paklausti, ar komisija išvelgia, kur yra problemų šaknis ir ar numato imtis kokiu nors veiksmų užtikrinti nuoseklumui. Dar vienas klausimas susijęs su finansavimu, tai yra sanglaudos fondų ir kitų priemonių ryšys. Mes žinome, kad numatyta 40 milijardų biudžeto eilutė. Tačiau galbūt yra ir kitų finansavimo galimybių. Pirmininkas e, užbėgo man už akių, užduodamas panašų klausimą. Na, o kitas klausimas, kaip galėtume užtikrinti, kad e, finansinės lėšos būtų panaudotos teisingai, taigi kokios kontrolės galimybės. Ir pagaliau regioninis aspektas. Aš čia nekalbu apie regioninę pusiausvyrą. Puikiai žinome, kad turime atsižvelgti į pačius įvairiausius kriterijus, ypač skurdžiausius regionus. Čia galimybė gauti finansavimą iš bendro finansavimo priemonių yra labai ribota. Manau, kad turėtume atsižvelgti į regioninius ypatumus, siekdami užtikrinti pusiausvyrą. Ir mano paskutinis klausimas susijęs su metodais, kuriais remdamosios valstybės narės gali nustatyti tam tikrus finansavimo būdus, jei pavyzdžiui įvairūs operatoriai nesutarė dėl finansavimo priemonės, tai būtų neprotinga vien dėl to uždėlsti finansavimo ir neinvestuoti. EASA e, agentūra įsteigta šių metų e, sausio pradžioje. Įdomu, ar jai bus skirtas finansavimas infrastruktūrai kurti. Ačiū. Kolegė Toja. <coughs> Grazie, Presidente. Ma eh, la mia premessa. Pone pirmininkė. Norėčiau pratesti kolegos mintis, kaip ir kolega Odi kalbėjo. Turime numatyti politinį nešių sprendimų vertinimo galimybę ES lygmenyje turime numatyti investavimo ir užimtumo planus. Tačiau gal, gal nelaikas dabar atlikti tam tikrus vertinimus ar peržiūras. O kalbant apie tai, ką jūs kalbėjote, aš puikiai suprantu jūsų planavimo prioritetus, jie yra svarbus, svarbus jūsų tikslai dėl reguliavimo ketinimų, jūs e, kalbėjote apie kai kurios teisės aktus telekomunikacijų sektorija. Turime suteikti daugiau saugumo investuotojams, tačiau e, jūsų išsakytos mintys apie teisinę bazę manęs neįtikina. E, neįtikina manęs ir pats siūlomas mechanizmas, kodėl uh, Aš puikiai suprantu, kad esama pasiteisinusių finansinių priemonių, tačiau jas turėtume taip pat kritiškai vertinti, nes ne viskas praeitįje buvo tik gerai. 2008 metų rudenį, kai prasidėjo finansinė krizė, buvo sukurtas ekonomikos gaivinimo planas. Buvo e, numatyti e, žymieji 3 milijardai iš Tartautinio valiutos fondo ir Europos centrinio banko. Ir būtų įdomu sužinoti, ar tie pinigai iš tikrųjų pasiekė vietos partnerius, mažas ir vidutinės įmonės ir kaip ši finansinė injekcija padėjo išties atsigauti. Dažnai e, atlikus mokslinis tyrimus sakoma, kad viskas yra labai sklandu, esama tik mažų problemų, tačiau taip nėra. Ir dabar aš vėl galvoju apie kitą svarbę temą, tai yra projektų obligacijos. Jei šie eksperimentai nepasiteisintų, tai mus ištiktų katastrofa. Jo labiau, kad ekonomikos e, sektorija kalbame apie pačius įvairia, pačias įvairiausias obligacijas, tuo tarpu projektų obligacijos yra viena iš paprastesnių finansinių priemonių, lyginant ją su euro obligacijomis. Aš nelabai supratau, kur yra ES vaidmuo? Kas atsakingas už projektų obligacijų emisiją? Panašu, kad vietiniai partneriai. O koks yra ES indėlis? Ar ES vaidmuo yra tik um, rizikos pasidalymas? Ar yra kokiu nors kitų galimybių? Rytoj ar poryt Europos komisija kalbės apie naujas ekonomikos valdymo galimybės, bus kalbama vėlgi apie projektų obligacijas, todėl turime labai aiškiai žinoti, kaip šios obligacijos veiks visą ekonomiką. Aišku, mes labai palankiai vertiname, su entuzijazmu sutinkame šias iniciatyvas. Tačiau esame ir daug kritikos dėl perdėm lėtų ES e, žingsnių ir ES dėlsimo. Pone Ford, dėkoju. E, ir aš e, esu taip pat susirūpinusi kaip ir kiti, kad reikia mums spręsti investicijų trūkumo klausimą, kai kalbama apie infrastruktūrą. E, yra taip pat susirūpinimas dėl e, viešųjų finansų panaudojimo kaip sverto. Teisingai sakote, kad negalima tam naudoti biudžeto pinigų, tad jūs sakote, kad ES pinigai tada turėtų būti skirti EIB ir kad EIB tada jau e, investuotų, bet EIB neturėtų skirti daugiau pinigų, negu kad skirta iš e, biudžeto ir neturėtų skolinti daugiau ir vadinasi didinti e, rizikos biudžetui. E, Tad man ir iškyla klausimas, ar e, Europos investicijų bankas gali daugiau skolinti, negu kad gauna iš ES biudžeto. Antra, kalbama apie privataus investavimo pritraukimą į ilgalaikius infrastruktūros projektus. Tačiau komisija mm, e, priima teisės aktus, e, kurie reglamentoja privačias investicijas investicijas, turiu galvoje e, Solvency 2 e, direktyvą ir kitus teisės aktus, kurie pasitarnauja kaip e, neigiami stimulai investitoriams. Kodėl mes priimame teisės aktus, kurie daro investuotojams investicijas brangesnės? Na ir trečia mintis E, dalykas, kuris dažnai nepopuliarus. Eina kalba apie kredito reitingo agentūras. Daug investuotojų e, susiduria su sunkumais investuojant į projektus, kurių kredito reitingas nėra aukštas. E, Europoje esame tokiai padėtyje, kai kai, šal, kai kurių šalių kredito įvertinimas, kredito reitingas nėra labai aukštas ir ar tai reiškia, kad e, tos įvairios šalis bus nuo finansavimo atkirstos, nes e, jų valstybės kredito reitingas nebus aukštas. Mes turėtume užtikrinti, kad tie pinigai nenaitų vien tik tai į turtingesnės Europos šalis apei, ir apeiti e, neturtingesnės. Tad e, štai trys tokie mano klausimai. Kolega Kalfin. Kolega Kalfinas. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas susijęs su Vicky Ford klausimu dėl finansinių priemonių projektui Connecting Europe. Tai bus fondas, kuris bus skirtas uh, pelningiams komercinė prasme projektams jeigu norime suderinti tai su e, obligacijų išleidimu ir panašiai. Tuo pat metu minėjote, kad jūs tikitės, kad bus panaudotas nemažas svertas 15-20 procentų. Taigi, jeigu bus apie 50 milijardų viešųjų lėšų šiai priemoniai skirta, tai bendra investicija sudarytų 750 e, arba iki 1 trilijono eurų. Tai būtų panašus grinai, komer, panašu grinai komercinius projektus. Turint tokį svertą ES lėšų reikia nedaug. Iš esmės tai būtų komerciniai projektai, galvojant apie projektų investicijas. Ar manote, kad bus pakankamai paklausos, naudojant tokias priemonės? Ir ar tai atitiks kitus finansavimo būdus, įskaitant subsidijas. Ačiū. Ačiū. Aš taip pat norėčiau užduoti vieną klausimą. Visi kolegos sakė, kad yra didžiulis poreikis plėtoti infrastruktūrą, reikia pinigų. Tai akivaizdu. Bet Taip pat reikia kalbėti apie privataus sektoriaus kapitalą, kaip e, paskatinti privatų sektorių investuoti į infrastruktūrą, o politinių lygmenių ar mūsų priimami sprendimai padeda, ar jie yra kliūtis. Privatus sektorius nori uždirbti investuodamas. Ir politinės priemonės kartais netit tinka tokių tikslų. Manau, kad e, labai svarbu, kad viešosios lėšos e, yra ribotos ir kažkokiais burtais daugiau nesukursi. Todėl man kartais e, kelia nerima tai, kad matome, jog bankų krizės metu geri bankai, tvarkingi bankai susitvarkė su viskuo, tačiau kai kurie turėjo daugiau vaizduotės ir atsidūrė bėdoje. Ir mes, galvodami naujus dalykus, labai entuziastingai apie tai kalbame, tačiau koks yra apsaugos mechanizmas nes su tais norėjau tokį klausimą užduoti. Na, aš bijau, kad tokios naujovės galėtų sukelti naujų problemų. Taigi. Pabandysiu atsakyti. Na, pabandysiu atsakyti iš eilės. Atsiprašau, kad gal neteisingai ištariu jūsų pavardę, ačiū už jūsų pastabas. Kaip jūs ir pats e, sakėte, mes galėtume štai ką teikti. Ši priemonė, kurios biudžetas yra ženklus, 50 milijardų eurų, patvirtina jūsų nuomonę. Komisija patvirtina jūsų nuomonę, kad būtina turėti infrastruktūros kūrimo planą Europai. Žinoma, į komisijos pasiūlymą iš skirtingų požiūrio taškų, biudžeto perspektyvų galima žiūrėti, bet kai kalbama apie pačio plano poreikį, tai komisija visiškai su jumis sutinka. Na, o sumos vargu ar gali būti palygintos su e, tokiems planams įgyvendinti reikiamomis sumomis Indijoje, Kinijoje ar JAV. Mes neturime tokių gebėjimų, mes turime kalbėti apie nacionalinių biudžetų pridėjimą, pritraukimą. Taip pat mes matome, kad tos investicijos, kurioms tie 50 milijardų skirti, kiti turi būti labai tikslinės, e, skirtos nacionalinių sistemų integracijai į europinius tinklus. Tad čia turime kalbėti apie tų investicijų kokybę, nors galbūt apimtis nėra labai įspūdingos, bet ekonominis poveikis galėtų būti labai ženklus. Taigi, kalbant apie konkurencingumą, vidutinės, ilgesnės trumpė e, perspektyvos kontekste e, ta programa, kuri yra siūloma, e, yra gana ambicinga, kai kalbam apie tas tris konkrečias rytis. Na, kalbant apie pasiūlymus mokslo tyrimų srityje, tai e, mes pateiksime pasiūlymus per keletą ateinančių dienų. Ten jūs pamatysite, kad mes turime taip pat pakankamai daug ambicingų programų, pasiūlymų, kur Komisija taip pat numato finansavimą, tačiau e, kalbant apie šią priemonę, mes kalbame tik tai apie tris e, ramščius, tris rytis. E. Kalbant apie vandenį, Tai aš manyčiau, čia priemonės turėtų būti nacionalinės, galėtų jas būti paremtas iš regioninių priemonių ar kitų programų, kaip ir jūs pats paminėjote. Ir iš tiesų, kalbame apie didelį pirmąjį žingsnį. Bet kuriuo atveju jūsų mintis mes e, tikrai perduosime komisijai ir mūsų komisarui. Dabar kalbant apie poreikį, kad turėtų būti aiškus kriterijai, kurie leistų geriausiai parinkti projektus, ypač kai kalbame apie transportą ir jūsų paminėtą pavyzdį. Tai iš tikrųjų tai yra labai svarbu visose trijose srityse. E, žinoma, yra tam tikra specifika, bet ta programa taip yra parengta, kad projektai būtų parenkami pirmiausia remiantis europinė pridėtinė vertė pritinės vertės kriterijumi ir kad tie projektai atneštų kuo didesnį integracinį poveikį. Dabar pereinu į anglų kalbą. Jūsų vizija apie tai, kad reikėtų sutelkti finansavimą transporto srityje logistikos centrams plėtoti, taip pat atitinka ir komisijos viziją. Mes iš tik tikrųjų norime susitelkti į ten, kur įvairios transporto rūšys e, susiduria, sueina draugin, jūrų uostai, e, kiti logistikos centrai. Mes norime čia matyti ir infrastruktūros, ir paslaugų e, metmenis Ir e, tai ir numatyta e, Connecting e, Europe priemonėje, kur taip pat kalbama yra apie transporto sistemos pasienio jungtis. Dabar dėl būtinybės susijęti Connecting Europe ir regioninės paramos priemonės ir beje regionų reikalų komitete rytoj Europos parlamente apie tai bus kalbama. Tai kalbant apie e, šias tris sritis, yra nepaprastai svarbu e, matyti tarpusavę sąveikę tarp regioninės politikos ir tarp e, šios Connecting Europe priemonės. Komisija veda dialogą su šal, šalimis paramos gavėjomis, kad užtikrintų, kad tuose trijuose sektoriuose mes matytume Connecting Europe priemonės e, pridėtinę vertę ir taip pat ir regioninės politikos priemonių e, papildomumą tarpusavyje. E, savo klausimą jūs paminėjote dalį Sangoldos fondo, tuos 10 milijonų, kuriuos valdys Connecting Europe priemonė. E, Tai to e, mūsų pasiūlymo elemento tikslas yra padėti sanglaudos valstybėms dalį savo investicijų sutelkti į tuos e, tarpusavę sąsajų centrus. E, taigi susitelkta ties ES šerdiniu tinklu ir tos sanglaudos valstybės galės pasinaudoti 10 e, milijardų e, ir paremti projektus, kurie yra susijęs su geležinkelio transportu ir e, tarptautiniais projektais. Taigi sanglaudos šalis galės pasinaudoti kofinansavimo normą, kuri yra skirta būtent sanglaudos valstybėms. E, bet mes matysime, kad du, e, tos dvi finansavimo priemonės tarpusavėje dėrėtų veiksmingai ir suderintai. Dabar apie e, novatoriškus finansų instrumentus ir Europos investicijų banko vaidmenį paprašysiu kolegę pasakyti, bet prieš tai kitai kolegiai žodis. Na, buvo du klausimai susijęs su energetika. Pirmasis apie leidimų išdavimo problemas e, ir pasiūlymus. Mes e, sutarėme, kad tai yra ambicingas e, dalykas, bet ir e, labai aktualus. E, iš tikrųjų, negalime laukti iki 2020 metų, kol pradėsime investuoti Dėl trijų metų e, privalomo e, laiko termino, tai čia yra ir e, visas kitos priemonės, kurias užtikrintų, kad galima būtų laikytis trijų metų laikotarpio. Mes turime jau tam tikros patirties kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Danijoje, Airijoje, e, Olandijoje ir pastaruoju metu Vokietijoje e, yra priimta teisės aktų, kurie tai įgalina, taigi tai įmanoma padaryti, remiantis pažangiausią praktiką. Uh, E, kas atsitiks, jeigu kompetitinga institucija nepriima sprendimo te, suteikti ar nesuteikti leidimo per tris metus? Na, sankcijos e, yra įprastinės pagal ES praktiką, komisija reaguos atitinkamai, bet iki e, tol, kol tokia padėtis iškils, mes savo pasiūlyme numatome taip pat ir visų projektų pažangos stebėsena paremta regioniniu požiūriu. Taigi e, projektų iniciatoriai, perdavimo sistemų operatoriai, reguliuotojai ir kitos suinteresuotos šalys e, pagal šią sistemą reguliariai tarpusavyje susitikinės, e, aptars įvairias įgyvendinimo kliūtis, kad galima būtų imtis uh, veiksmų dar iki pasibaigiant trijų metų laikotarpiui, terminui. Na, o kalbant apie klausimą apie agentūrą, kuri įkurta šių metų pradžioje Liublianoje, tai yra energetikos reguliavimo agentūra, tai jai taip pat atiteks uh, E, svarbus vaidmuo ne tik tai e, kontroliuojant e, pasiūlymo reguliavimo aspektus, bet taip pat ir stebint pažangą ir diskutuojant su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, kaip tie projektai yra vykdomi. Keletas žodžių dėl papildomumo tarp visų finansavimo šaltinių pagal sanglaudos programą, ypač kai kalbam apie fizinę investicijų dalį ir panaudojimą, mes manome, kad e, tokios lėšos tikrai vienos kitas papildytų ir mes manome, kad sanglaudos lėšos, kur yra didelis kofinansavimo rodiklis, bus prieinamos. Yra daug vietos pagal mūsų informaciją numatyti papildomus e, likvidumo šaltinius. Kita vertus, sudartis kalba apie kitokią sanglaudą, kur labiau nutolę regionai turi būti sujungti. Tai, tai yra šiek tiek kitoks, kitaip apibrieštas sanglaudos reikalavimas, ypač kai kalbama apie sanglaudą susijęs su skaitmeninėmis spragomis. Okay, let me... Pabandysiu atsakyti visus klausimus susijusius su finansinėmis priemonėmis, kiek tai įmanoma. Buvo užduota daug klausimų apie tai, kas, koks yra ES indėlis ir kaip projektų obligacijos veikia. Čia kolegė klausė, ar tai yra indėlis siekiant pasidalinti riziką Taip, iš esmės tai yra netiesioginis būdas pasiekti, ko norime, pasidalėjant riziką, vietoj to, kad būtų kuriamas tiesioginės priemonės, kurias būtų sunkiau panaudoti, siekiant užtikrinti, kad galėtume apriboti nenumatytas įsipareigojimus biudžeto lėšomis. Taigi, Čia daugiau mes bandome užtikrinti tai, kad žinotume, kiek daugiau biudžeto išteklių skirta rizikos pasidalimo priemonėmis. Galima pasakyti, kodėl komisija e, čia e, kišasi, ar investicijų bankas negalėtų pats vienas tai padaryti, kaip sakėte. Yra problemų dėl bankų naudojamus vertinių lėšų ir reitingų. Na, o projektų obligacijų iniciatyva viena vertus šiek tiek rizikingesnė negu banko tiesiog skolinimas, kita vertus e, finansuojama būtų mažesnė projekto dalis, tai yra apie 20 procentų, kai skolinant lėšas galima finansuoti iki 50 procentų ir grinas komisijos rizikos pasidalėjimo indėlio rezultatas reiškia, kad bankų skolinimas turėtų būti mažesnis, o e, pasidalinant visą atsakomybę, grinasis svertas bankui nepadidėja. E, kitaip sakant, bankas turėtų sugebėti išlaikyti savo reitingą ir neužsiimti visiškai rizgingą veiklą. Žinoma, galima sakyti, ar tuomet neperkeliama problema tiesiog bankoje ant pečių. Tačiau ir komisijos darbas yra užtikrinti, kad būtų numatyti tam tikri atsargumo parametrai, kurių laikytųsi bankas ir apskritai bankas ir jo tarptautiniai pusbroliai yra labai konservatyvios institucijos, kai kurių skonių netgi per daug konservatyvios. Tačiau Europos investicijų banko atveju tai, tai yra Europos Sąjungos bankas, tai yra institucija pagal, įsteigta pagal sutartį ir norėčiau sakyti, kad mes visi kolektyviai, visos institucijos turime daugiau galimybių prižiūrėti ar e, užduoti bankui klausimus e, apie tai, ką jis daro, negu kad kitų jo pusbrolių atžvilgių. Tai reikia turėti galvoje, kai kalbame, kokių dar partnerių reikia be Europos investicijų banko. Žinoma, jeigu norime tinkamų žinių, tinkamos geografinio pasiskirstimo, ir maksimaliai investuoti strategiją, tai mums reikia kaip galima daugiau partnerių. Tiesa yra taip pat ta, kad kai kurie bankai EBRD, Šiaurės investicijų bankas, nacionaliniai vystimosi bankai turi savo ribas taip pat pagal įstatus. Ir mes, aišku, galvosime apie galimybės kaip pritraukti kitus finansavimo partnerius. Tačiau mums e, akivaizdu, kad e, negalime šablono taikyti visais atvejais, nes kiekviena institucija turi savo apribojimus. Dėl reguliavimo aspektų mes e, suprantame, kokios diskusijos vyksta dėl antrosios mokumo e, direktyvos ir panašiai, tačiau skirtingos valstybės narės reaguoja skirtingai. Vienos sako, kad tai yra didžiulė kliūtis ilgalaikiams investicijoms, kitos sako, kad ne, čia bėdos nėra, nes galima įgyvendinti e, konkrečiai pridarintą modelį ir viskas bus gerai. Taigi kol kas diskutuojame su kitomis komisijos tarnybomis ir nacionalinėmis e, institucijomis ir bandome suprasti, kur yra problema. Ar problema yra komisijos, ES lygmenių, kai diktuojama, ką reikia daryti nacionalinių lygmenių, ar yra skirtumų, kaip valstybės narės yra įgyvendinusios tam tikrus reglamentus Taigi mes čia ir toliau dar e, galvosime. Kai dėl valstybių narių su mažesniais reitingais ir ar jos, joms bus prieinamos e, projekto obligacijos ar kitos finansinės priemonės. Tai yra vienas iš klausimus, kurį reikia dar išbandyti. atsakymas dėl reitingo agentūrų e, būtų dogmatiškas, jos elgesi kartais dogmatiškai, tačiau manau, kad per projektų obligacijų priemonę galime užtikrinti geresnę kredito kokybę. Ir klausimas yra, ar pakanka E, nugalėti ta, tas rizikas, panaikinti rizikas susijęs su šalimis, kur bus vykdomi projektai. Ir ar tai bus susijęs su šalies e, rizikos reitingu. Ir ar bus galima viršyti tas ribas susijusios su tam tikros valstybės kredito ribomis ir panašiai. Dar e, reikės galvoti, e, apie šį klausimą, kuriant e, šias obligacijas. Ir, aišku, tuos klausimus reikės spręsti bandomuojame etape. Manau, kad iš esmės atsakiau į visus klausimus. Galiu, ar aš dar kel, keletą žodžių? Just, I mean, just... Pirmininkė ir aš dar norėčiau pakartoti, kad e, rizikos ES biudžetui nėra, čia įsipareigojimų nebus prisimta, projektui vystantis mes pervesime lėšas į finansų institucijas, kurios ir garantuos paramos schemas. Antra, EIB rizika ir EIB kapitalo atžvilgių sprendimus priims bankas atsižvelgdamas į e, vartotojo nuosavą kapitalą ir rizikos pasidalymą įgyvendinant projektą. Taigi mes banko nespaudžiame tą kryptimę, sprendimai priimami banko ir finansinių institucijų. Na nu ir kaip ką tik sakė Eva, mes stengsimės užtikrinti, kad e, tas projektas geografiškai būtų e, pakankamai plačiai paskleistas kad e, projektų iniciatoriai ir e, institucijos e, užmėgstų tinkamą dialogą ir siekiant to tinkamos geografinės sklaidos ir kas yra įmanoma pagal Connecting Europe priemonę, tai yra sąsaja tarp subsidijos komponento ir projekto e, kapitalo komponento. Taigi bus galima remtis ne vien tik tai tradicinė rinka, bet ir e, valstybių narių gebėjimais. Ir čia komisija, žinoma, turės daryti viską, kad užtikrintų šios priemonės veiksmingumą. Ačiū. Norėčiau Jums visiems padėkoti už suteiktą informaciją. Dėkingas ir už tai, kad nebuvo gilintas į atskirus projektus, tačiau nagrinėti bendro pobūdžio klausimai. Sutarėme, kad reikia didesnių investicijų telekomunikacijų, energetikos ir transporto sektorija. Aš dėkingas Jums už tai, kad Jūs pasidomėjote, ar tos numatytos priemonės, ar viltys susijusios su naujomis priemonėmis nebus lydimos ir naujų problemų. Jo labiau, kad bankų sektorija jau patyrėme, kad naujų e, finansinių priemonių kūryba gali vesti ir į pražudį. Jei turėsime pakankamą finansavimą, jei bus įrodyta, kad šios priemonės veikia, Tai galėsime suteikti daugiau galimybių ir privačiam sektoriui dalyvauti bendrose projektuose. Nes iš ties, kalbant apie finansų sektoriaus gelbėjimą, buvo susidelta tik tai į kūrybiškumą. Daugelis dalykų buvo pamiršti, kurių mes nepamirštame. Ačiū dar kartą visiems prelegentams ši posėdžio dalis baigiama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 Sie bräuchten mehrere, um zu werben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns ja nicht auf einem öffentlichen Marktplatz. Kolegės ir kolegos, čia tikrai nėra turgaus aikštė, vyksta komiteto posėdis. Gal galėtumėte savo diskusijas baigti už posėdžio salės durų? Ladies and gentlemen, we can start. Next point. Ponios ir ponai, pradedame kito, kito klausimo aptarimą. Turime pradėti. Ponas Klausas Forelė Petersenas. Prašom sėstit. Because time is money. Okay. And we have no money.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 Aš tikrai norėčiau, kad salėje likę kolegos galėtų dirbti. Panašu, kad vėl susidurime su ta pačia techninė problema kaip ir ryte, nes kompiuteris ir ekranas kažkaip netinkamai saveikauja. Gal kartais protinga yra tiesiog skaityti pranešimą nesiremiant jokiomis techninėmis priemonėmis. Dar luktelsime vieną, dvi minutės ir jei e, niekas nepagerės, tai tiesiog išklausysime pranešimą. Meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt. Ponas ir ponai, pradėsime. Norime panagrinėti tyrimą poveikio mažoms ir vidutinėms įmonėms, tyrimo įgyvendinimo kliūtys ir geriausia patirtis. Mieliausiai kalbėčiau apie geriausią patirtį. Um, ir Tie kolegos, kurie liko salėje, pirmininkas išsijungė mikrofoną ir vertė nebegali versti. Suteiksiu Jums žodį, tačiau naudokite šį, šį mikrofoną, nes priešingų atveju vertėjai negirdės Jūsų. Labas rytas, ponios ir ponai. Ačiū Jums už suteiktą galimybę pristatyti mūsų tyrimą. Aš, e, mano e, institucija Copenhagen Economics atliko tyrimą, kuriuo siekiama nuvei, nu, nustatyti, kokios yra MVI tyrimo įgyvendinimo kliūtis ir geriausia patirtis. Kaip žinote, smulkiojo verslo aktas 2008 metais buvo e, išleistas komisijos, buvo skatinama atlikti MVI tyrimus, rengiant naujus pasiūlymus. Iš esmės, šiuo pasiūlymu buvo siekiama peržiūrėti naujus teisėkuros pasiūlymus susijusius su MVI. Mes turėjome ištirti kiek MVI naudoja šiuos tyrimus, kaip juos naudoja ir su kokiais iššūkiais yra susiduriama naudojant tyrimus, kokie yra geriausi tyrimo pavyzdžiai. Savo tyrimą susitelkėjome ties dviemis dalykais - komisijos padaryta, padarytų tyrimų Buvo panagrinėti panašus tyrimai, e, bandyta atsakyti į įvairius klausimus. Nagrinėjome situaciją 27 valstybėse narėse. Taip pat atlikome pagrindinius tyrimus septyniose valstybėse narėse ir komisijos įstaigose. Austrija, Danija, Junktinė karalystė, Vokietija, Italija, Rumunija ir Latvija buvo tarptų valstybių, kuriuose atlikti pagrindiniai tyrimai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kokiu rezultatų savo tyrime pasie... pasiekėme. Taip pat apžvelgsiu, su kokiomis kliūtimis buvo susidurta ir ko kokias rekomendacijas parengėme jums ir komisijai. Vėliau mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Mūsų svarbiausia žinia. Nebuvome nustebinti, kokią apimtimi yra vykdomi tyrimai tiek valstybėse narėse, tiek uh, komisijoje. Tik 15 valstybių narių taiko MVI tyrimus arba panašius tyrimus daugelyje šalių šie tyrimai atliekami ad hoc lygmeniu. Komisijos tarnybos šiuos tyrimus taiko, tačiau trūksta nuoseklumo šioje srityje. Galima daryti išvadą, kad reikia tobulinti teisėkuros aktus susijusius su MVI tyrimais, ypač, ypač valstybių narių lygmenyje. Antra, buvo nustatyti svarbiausi iššūkiai atliekant MVI tyrimus manome, kad e, bendros gairės niekada netiks visoms valstybėms narėms, reikia skirtingo požiūrio skirtingose valstybėse narėse. Mes atlikome apklausą ir sulaukėme atsakymų, kuriais remiantis galima sakyti, kad e, reikia visų pirma laikyti, laikytis bendros politikos e, MVI tyrimo srityje. Reikalingas naujas reguliavimas. Yra tokių valstybių narių, kuriuose dar nepriimti reikiami politiniai sprendimai, kad būtų atlikti MVI tyrimai. Mes e, galime naudotis tam tikromis procedūromis MVI tyrimuose, tačiau nuoseklumo vis dar trūksta. Tai reiškia, kad tik kai kuriais atvejais MVI tyrimai yra atliekami nuosekliai. Kartais trūksta e, testavimo. Manome, kad reikia patobulinti šią sritį. Reikia šios MVI tyrimus taikyti nuosekliai atlikti testus prieš tai. Vėlgi skirtingose lygmenyse reikia dar daug ką tobulinti, užtikrinant saveikumą. Tai reiškia, reikia naudotis pažangiais metodais visais atvejais. Savo tyrime pateikėme tokias rekomendacijas turime gerinti teisėkuros bazę, vadovaujantis skirtingų požiūrių, atsižvelgiant į valstybės narės specifiką. Būtina naudotis pažangiais metodais, tobulinant tuos metodus, kurie jau yra taikomi. Antra, reikia numatyti privalomą į tyrimų pobūdį. Reikia sukurti gairias, specifines gairias siekiant, kad tyrimai iš ties būtų daromi. Trečia, būtina numatyti kontrolės galimybės valstybėse narėse. Visų pirma, reikia teikti paramą tarnyboms, kurios atsakingos už tyrimus, numatant uh, E, kvalifikacijos kėlimą, mokymus, e, įvairias priemonės, taip siekiant pagerinti tyrimų kokybę. Ir paskutinė rekomendacija susijusi su supratimu, kad e, MVI tyrimai prisideda prie geresnio reguliavimo turime poveikį vertinti platesnėje perspektyvoje. Būdami politikais, jūs tikriausiai žinote, kad reikia daryti nuolaidas, e, kuriant teisės akus, aktus, o atliekant šios tyrimus turime siekti įtraukti ir MVI į poveikio vertinimą, kaip tai jau padarė komisija. Noriu pateikti keletą pavyzdžių, kas apima MVI testus. Naudojamės komisijos apibrieštimi ir valstybių narių apibrieštimi. Taigi kalba apie keturių etapų procedūrą. Taigi, keturi etapai. Visų pirma, reikia kalbėtis su suinteresuotomis bendrovėmis, MVI, jų atstovais, iš jų išgirsti nuomonę apie tai, kaip naujas teisėkuros pasiūlymas juos paveiks. Reikia pirminio vertinimo apie tai, ar tai darys poveikį MVI ar kuriai nors MVI grupiai, pavyzdžiui, mikro įmonėms. Trečia, reikia išmatuoti poveikius, reikia kiekybiškai įvertinti administracinės, finansinės išlaidas, kaip tai paveiks konkurencinę MVI padėtį rinkoje. Na ir ketvirta, MVI testas turėtų parodyti, ar galima pasiekti tų pačių tikslų, naudojantis kažkokiomis alternatyvomis. Ar reikia apgalvoti kažkokias alternatyves priemonės ar sušvelninančias priemonės, galbūt uh, kompensavimo galimybę numatyti ar geresnį MVI informavimą apie naują teisės aktą. Tai gali padėti politikos formuotojams, gali priversti juos pamastyti apie tai, ką paveiks naujasis teisės aktas, ar yra kokių alternatyvų ir gali padėti pasiekti pusiausvyrą tarp e, tarpusavėje besikertančių e, tikslų bei pagelinti teisės aktų kokybę. Tad kaip tie testai yra naudojami mūsų studijoje, pasiremdami atsakymės iš 27 valstybių narių, mes teigiame, kad 21 valstybė narė sako, kad e, MVI testą naudoja. Iš tiesų, ko gero, tikrovėje mažiau jų yra. 15 valstybių narių sako, kad naudoja šį testą visada arba daugumą atvejų, kai rengiamas naujas teisės aktas. Ir klau, kai klausėme, kiek tokių testų jie atliko 2010 metais, mes matome, kad 11 valstybių narių e, atliko 20 tokių testų ar daugiau. Ir jeigu kalbama apie a, tik tai penkis tokius testus per metus, tai tikrovėje galime kalbėti tik apie penkiolika valstybių narių, kurios taiko tokius testus, paskui e, galim sakyti, kad šešios naudoja juos, bet retai, o kitos šešios iš viso tokių MVI tyrimų ar testų nenaudoja. Taip pat pamatėme, e, kokiu lygiu yra parengtos gairės, kurios leistų vyriausybių tarnyboms atlikti tuos MVI tyrimus. Ir čia pamatėme, kad yra didelis skirtumas tarp valstybių narių šią prasme kai kalbama apie konkrečias gairias ar rekomendacijas. E, dažniausia mes pamatėme, kad tas dalykas yra decentralizuotas, e, konkrečios e, vyriausybės tarnybos ar departamentai skirtingai atlieka tuos testus. Taigi, nors ir yra kažkokios bendros gairės, būdai, kaip atliekami tie testai, labai įvairuoja. Ir to rezultatas yra didžiulė įvairovė. 16 valstybių narių sako, kad jos konsultuojasi su MVI atlikdamos testus. Tad e, yra ir tokių e, valstybių narių, kur iš vis nėra konsultuojamasi. Yra 12 valstybių narių, kurios sako, kad e, jos bando kiekybiškai išreikšti galimą poveikį. 16 valstybių narių teigia, kad jos siūlo tam tikras švelninančias priemonės ir tai daro visada arba dažnai. Na ir e, daug mažiau valstybių narių atlieka kokybės patikrinimą. Taigi visur e, būtina siekti pažangos tiek ir e, organizuojant, tiek ir atliekant tuos testus. Taigi reikia sukurti tam tikras priemonės, instrumentus, kaip tokius testus įgyvendinti. Dabar bendras vaizdas, e, kurį mes teikiame savo studijoje, yra maždaug toksai. Mes pabandėme čia pavaizduoti valstybės narės e, e, dviejais lygmenim, ar testai yra nuosekliai naudojami, ar naudojamas kažkokios sudėtingesnės priemonės. Ir čia pasiskirsti šalis į dvi grupės e, - pažengusias valstybės narės, e, Junktinė karalystė, Vokietija, e, Vokietija, Danija pavyzdžiui yra vienoje grupėje, o mm, kitame krašte yra pradinukės Portugalija, Italija, Graikija, Estija, Čekijos Respublika, Kipras, Belgija, Slovenija. Na, jau per vidurį yra pažengusioji E, grupelė. Ir aš jau iš pradžių sakiau, kad toliausiai nutolusi grupė nuosekliai naudoja testus ir turi e, pažangę technologiją jų e, valstybės, valstybių vyriausybės jau yra suformavusios politiką šitoje srityje, E, viduriniokų grupė e, yra valstybės narės, kur testai gana nuosekliai naudojami, e, bet yra ir kelios šalės, kurios tuos testus naudoja tik labai retai. Jeigu komisijos tarnybos būtų sureagavusios į šitą klausimyną, tai žinoma ir komisijoje atsirastų tarp uh, E, pažengusiųjų valstybių narių. Tad toks yra bendras e, vaizdas. Dabar kalbant apie iššūkius e, toms trims valstybių narių grupėms. Pradinukėms, kaip ir sakiau, yra būtinybė pasiekti politinio sprendimo šiuo klausimu. Jos pačios turi apsispręsti, kad jos nori parengti naujus įstatymų, um, naujus įstatymus, patikrindamas juos MVI testais. Tam reikia tam tikra ir institucinė, reikalinga tam tikra institucinė struktūra, kažkas turi būti atsakingas už tų testų taikymą. Ir tai yra būtini žingsniai, jeigu norime, kad tos valstybės žengtų į priekį. Toks pagrindinis iššūkis pradinukų grupiai. Viduriniai grupiai, kaip matote, E, ten mes matome tam tikro nenuoseklumo, politika galbūt yra jau suformuluota, bet e, nuosekliai taikant testus yra problemų, nėra fiksuotų procedūrų, kuriomis remtųsi vyriausybės tarnybos e, atlikdamas tuos testus. Na, o svarbiausias iššūkis pažangiausioje grupėje e, yra E, tai, kad e, nepakankamai yra laikomasi jau nors ir gerai suformuluotų reikalavimų. E, kalbėdami su valstybėmis narėmis, verslo asociacijomis, su kuriomis mes kalbėjome, mes pamatėme, kad pradinukų grupėje Italijoje, Rumunijoje ir kitose valstybėse atlikome uh, E, tokius interviu, tai išgirdome, kad Italijoje nėra kompetentingų institucijų nacionalinių ar regioninių lygmenių įsipareigojimo tokius testus atlikinėti. Rumunijoje e, mums pasakė, kad nėra organizacinės struktūros tokiems testams įgyvendinti. vidurinioje grupėje labai svarbu nustatyti, kaip naudojamos gairės. Pavyzdžiui, Latvijoje mums pasakė, kad kartais yra sudėtinga kitų ministerijų pareigūnams negu, e, o ne ekonomikos ministerijai vykdyti e, MVI testą. Kitos ministerijos nesupranta, ką jis duoda. Tai yra iššūkis, jeigu nori taikyti testą visose ministerijose, tai reikia, kad ir kitos, e, ir blogai, e, kad kitos ministerijos tokiu pat mastu to testo nenaudoja ir neįsipareigoja jo naudoti. Austrijoje buvo kritikuojamos, e, kritikuojama taip pat vyriausybė iš verslo asociacijų pusės, kad vyriausybė dažnai sako, kad naujas reglamentas neturi poveikio MVI ir todėl nereikia tokio testo e, taikyti. Tai yra netiesa. E, turi būti pirmiausia politiniai įsipareigojimai taikyti tokį testą ir po to e, laikytis gairių. Pažengusių valstybių narių grupėje kalbėjomės su Junktinė karalystė ir Danija, su jų atstovais. E, jų testai yra gana toli pažengę. pažengę. Danijoje mums sakė, kad gairės yra geros. Ministerijos turi tam tikrą autonomiją. Ir jos, e, jų vykdomo testo kokybė ne visada yra vienoda. Taigi yra problemų laikantis e, tų gairių. Netgi Junktinėje karalystėje, kur yra be ne labiausiai pažengusi taikydama gerus metodus, buvo pareikšta kritinių pastabų. Buvo pasakyta, kad ne visos ministerijos vienodai laikosi gairių dėl MVI testų. Kai dėl Europos komisijos tarnybų, tai ką čia galima pastebėti? Žinoma, pagal mūsų pokalbius ir tyrimus atrodo, kad komisija pažengė į priekį. Gairės yra poveikio vertinimo gairių dalis. Yra dirbama visų tarnybų ir poveikio vertinimo valdyba, valdybos e, veikla turėjo disciplinuojantį poveikį ir aišku, kad komisija pasistumėjo į priekį ir naudojami paženg, pažangus metodai, tačiau mums e, pasirodė, vertinant poveikio vertinimo ataskaitas, kad e, ataskai, atskaitomybės e, mastai yra nustatomi kiekvienu atveju atskirai, tačiau ir kiekviena tarnyba nusprendžia, kaip jie nori tai daryti. Taigi kiekvieno atveju atskirai nusprendžiame, kaip atlikti testą ir dėl to e, to testo turinys ir kokybė skiriasi. Be to, e, sužinojame, kad trūksta informacijos apie testus poveikio vertinimo ataskaitose. Retai, bent jau ne visada, paaiškinta, kokiu būdu, kokiu mastu atliktas testas ir kokie yra rezultatai. Komisija pripažįsta, kad e, MVI testo kokybė skiriasi skirtingose direktoratuose. Tai patvirtino e, įmonių generalinio direktorato atstovai. E, pareigūnai mums sakė, kad požiūris į testą yra skirtingas gairės yra tam tikras sąrašas, kur pasirenkama, kas norima. Direktoratai pasirenka tai, ką jie patys nori daryti pagal tas gairės ir po to tai daro. Taip pat sakoma buvo, kad e, testas yra juodoji dėžė, nes jeigu pažiūri į poveikio vertinimo ataskaitą ir bandai išsiaiškinti, kokį tai poveikį turi MVI, tai skaitytojai iš tikrųjų sunku suprasti, kaip testas atliktas. Ir manau, kad mes tyrime panalizavimą 22 poveikio vertinimo ataskaitas, parengtas 10 metais įvairiose direktoratuose ir ma pamatėme, kad ma jūs matote, kokie yra peržiūros rezultatai. Tik nedaugeliu atveju MVI atstov, su MVI atstovais buvo konsultuojamasi. Tai yra labai svarbus e, žingsnis atliekant MVI testus. Na. Iš ankstiniai vertinimai atliekami, bet apie tai nepapasakojama poveikio vertinimo ataskaitose. Labai varijuoja poveikio vertinimas E, skaičiavimo lygis varijuoja, gali būti čia aišku realios priežastys, nes gali būti sunku gauti duomenys, e, siekiant apskaičiuoti viską. Gali būti atveju, kai MVI testas nėra svarbus, nes teisės aktas e, ne, neturi poveikio MVI. Tokiais atvejais, žinoma, galbūt nereikia to MVI testo, tačiau Ir čia galima siekti pažangos, nes poveikio vertinimų vykdymas yra labai varijuoja. Taigi peržiūrėję 22 dvi poveikio vertimo ataskaitas matome pavyzdžių, kaip tų pačių tikslų galima siekti alternatyviais būdais. Negalime pasakyti, kad komisijos tarnybos tyčia vengia alternatyvų. Kai kurios verslo asociacijos būtent mus tvirtino, kad komisijos tarnybos nenori alternatyvų, tačiau mes negalime padaryti išvados, kad taip iš tikrųjų yra. Tik kai kuriais atvejais pastebėjome, kad buvo ieškoma alternatyvų ar buvo siūlomos sušvelninančios priemonės. Na ir pagaliau, kaip jau sakiau anksčiau, reikia gerinti ataskaitų teikimą pagal poveikio vertinimo ataskaitas apie MVI testą. Tai padėtų labai daug, nes e, verslo asociacijos matytų, kas padaryta siekiant e, patikrinti naujų teisės aktų poveikį MVI. Taigi mūsų pastebėjimai dėl Europos komisijos tarnybų veiklos rodo, kad e, dabartinės gairės numato per daug variacijų jas galima būtų sukonkretinti, su, sukonkretinti, sugriežtinti. Tai padėtų komisijai. Būtų naudinga, jeigu jos tinkamai pristatytų testus e, savo poveikio vertinimas, e, kas buvo padaryta, kaip, kaip pasiekti rezultatai ir e, tai būtų daug aiškiau. Taip pat turime pripažinti, kad yra problema dėl duomenų prieinamumo kai kuriais atvejais. Kai kuriais atvejais sunku gauti mm, duomenys apie administracinės išlaidas mažose ir vidinėse įmonėse susijusiuose su e, tais naujais teisėkuros pasiūlymais. Taigi mūsų rekomendacijos. Pirmiausia, E, mažiausiai pažengusių šalių grupiai, jos turi e, rūpinimas MVI reikia pakelti vyriausybės lygį iš departamentinio lygio, jiems reikia visais atvejais vertinti naujus teisės aktus pagal poveikį MVI. Tai yra pradinis žingsnis, reikia priskirti tam tikrą atsakomybę kažkokiai struktūrai už MVI testus, kad kažkas būtų atskaitingas už tai. Tai yra baziniai dalykai, tačiau jie yra svarbiausi. Taip pat būtų galima uh, padėti tokių veiksmų gyvendinimui, nustatant išmatuot jiemus tikslus. Vidutiniai grupiai reikia numatyti konkrečias e, gairias e, ir reikalavimus. Šias valstybės narės mes ragintume patvirtinti privalomas gairias, ne tik šiaip gairias, bet privalomas gairias ir nustatyti, kaip atlikti MVI testus. Jos turėtų numatyti aukštus standartus e, apie, dėl to, kaip atsiskaitoma dėl šių rezultatų, kaip pristatomi rezultatai pažengusiai grupiai ir komisijai. Galima pasakyti, kad galima eiti e, pirmin ir kurti gero reguliavimo e, kultūrą, įkūrus pagalbos centrą, e, skatinant tarp žinybinį bendradarbiavimą ir taikant nepriklausomus kontrolės mechanizmus, kaip padarius yra Junktinė karalystė, poveikio vertinimo valdyba yra geras pavyzdys ir tai padeda įgyvend... gerinti įgyvendinimą. Priverčiant ir padedant e, vyriausybės agentūroms taikyti testus. Taigi tokie būtų geriausi žingsniai, kurie turėtų būti e, svarbus skirtingoms valstybė narių grupėms. Na ir grįžtant dar prie mūsų rekomendacijų nuo ko aš taip pat ir pradėjau, mes manome, kad yra erdvės gerinti gairių gyvendinimą. Reikia siekti pažangos ES lygmenių. Galbūt e, valstybės narės esančios e, tam tikrą lygį jau yra pasiekusios, tačiau kai kurioms valstybėms reikia gyvendinti pagrindinius žingsnius ir pradėti nuo pradžių. E, testas turi būti privalomas, skaidrus ir apskaičiuojamas. Mes nemanome, kad e, e, testas įmanomas be šių pagrindinių dalykų. Vyriausybė turi apsispręsti, kaip tai reikia daryti ir tai daryti. Reikia tai matyti ir kitame kontekste tai yra kurti paramos centrą, mokymo e, mechanizmus. Pavyzdžiui, dirbant su aplinkos ar socialiniais klausimais gali būti sudėtinga e, vykdyti ekonominius skaičiavimus. Todėl jiems reikia paramos iš tam tikro paramos centro, reikia mokyti tokius darbuotojus. Be to, Visą tai reikia integruoti į platesnį poveikio vertinimo mechanizmą. Reikia daugiau reglamentavimo ir e, testavimo pagal poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, visą tai reikia integruoti į platesnę poveikio vertimo sistemą. Taigi, baigiu savo pristatymą ir labai mielai dabar uh, e, išklausysiu jūsų klausimų, jeigu kiek galėsiu juos atsakyti. Ganz herzlichen Dank. Labai ačiū. Sulaukėme labai išsamaus pranešimo. E, toje pusėje buvo sunku įskaityti, o šitoje lengviau, tačiau yra visa informacija ir raštu. Ačiū už labai įdomų ir išsamų pranešimą. Mano klausimas labai konkretus susijęs su, su Prancūzijos aktualijomis. Jūs kalbėjote apie tris grupės - pradedančiuosius, viduriniokus ir pažengusiųjų grupę. Tačiau Prancūzijos neįvardijote, tačiau Prancūzijos vaidmuo yra netoks jau nesvarbus Europoje. O M vaidmuo mums taip pat itin rūpi, nes e, ekonominė krizę išgyvename tame tarpe ir dėl nestiprių šlubuojančių mažų ir vidutinių įmonių skirtingai nei Vokietija ar Ispanija. Pavyzdžiui, Prancūzija iš ties susiduria su didelėmis MVI problemomis ir tai susiję pirmiausia su tuo, kad kai kurie teisės aktai tiesiog suriša mūsų rankas ir užkerta kelią pažangai. Todėl noriu pasidomėti, kokia situacija su tais tyrimais ar testais Prancūzijoje. Ačiū, kolegė Hercog. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už pranešimą. Gavome daug naudingos informacijos. Norėčiau paklausti apie svarbiausią dalyką, kurio neradau pačiame tyrime. Aš e, buvau pranešėja e, atsakinga už mažas ir vidutinės įmonės ir mes gerinome daugelį procedūrų siekdami, kad MVI atsakingos už trečdalį viso e, BVP ir du trečdalius užimtumo mūsų supratimu turėtų turėti geresnės galimybės prisidėti prie ekonomikos ar tos šalis, kurios yra pažengusiojoje grupėje, gali pasigirti geresniais MVI rodikliais tiek BVP srityje, tiek užimtumo sektoriuje. Aišku, malonu išgirsti, kad jūs kalbate apie pridėtinę vertę, tačiau kokia pridėtinė vertė yra iš ties, ji turi būti matoma. Uh, Manau, kad e, tiek tarnautojams tai yra tikroji užduotis parodyti tą pridėtinę vertę. Ar jūs turite e, tokių duomenų, ar planuojate juos kaupti, nes aš manau, kad būtent čia slypi pridėtinė MVI vertė. Jei kai kuriuose valstybėse keičia BVP, keičiasi BVP rodikliai dėl MVI veiklos, reikėtų jas įvardinti. Jūs kalbėjote apie priemonės, tačiau priemonės mane netiek domina, kiek patys tikslai, kaip mes ketiname padėti toms valstybėms, kurios dar mm, nepriklauso pažengusių grupiai. Ačiū. Dar vienas klausimas, pano Keli. Some... Ačiū, panė pirmininkė. Panašus klausimas, kaip kad e, Editos. Ar mes labai aiškiai matome ekonominę naudą e, tose e, valstybėse narėse, kuriais jūs vadinate pažengusiomis ir ar iš tikrųjų ji tokia skirtinga ta nauda? tose šalise pradinukėse. E, ir taip pat noriu paklausti apie to testo taikymą valstybėse narėse ir su tuo susijusius kaštus, išlaidas. E, dėkuoju, panė Prinkė, užmiršau štai ko paklausti. Mane domintų skirtumai tarp skirtingų sektorių, jeigu jų tokių yra. Ar e, tiesiog padėtis horizontaliai vienoda visur. Aš kažkaip jaučiu, kad kai kurie e, sektoriai galėtų didesnės naudos gauti negu kad kiti iš tokių testų. Prašom, pabandykite atsakyti. Kalbant apie klausimą apie tai, kaip Prancūzija įgyvendina MVI testus, Prancūzija nepateko į e, mūsų konkretų tyrimą, tai turime tik tai e, Prancūzijos atsakymus į komisijos klausimyną. Na ir iš tų skaičių aš galiu pasakyti, kad e, Prancūzija nuosekliai taiko MVI testus. Ji yra viena iš šalių, kuri nuosekliausiai tai daro, rengiant naujus įstatymus. E, Prancūzija atsilieka e, naudodama konkrečius metodus. E, kad galėčiau atsakyti, kur e, Prancūzija naudojasi netokiais pažangiais e, metodais, man reikėtų e, grįžti prie konkrečių Prancūzijos atsakymų į klausimyną ir aš jums tą informaciją galėsiu vėliau pateikti. Dėl antro klausimo ir, ir dėl trečiojo, kuris su juo susijęs, iš tikrųjų yra daugiau augimo MVI sektoriuje, kai kalbame apie valstybių narių pažengusiąją grupę E, mes e, neturime aiškių duomenų, rodančių, kad e, MVI augimas yra būtent tose valstybėse narėse, kur MVI testas yra nuosekliau taikomas. Tad čia sąsajos tarp to, ar MVI testas yra susijęs su didesniu augimu, mes ne, neturime. Bet čia norėčiau štai ką pridurti. Per e, pokalbius mes e, labai aiškiai pamatėme, kad MVI testas iš tikrųjų valstybėse narėse gali įtakoti padėtį. Yra valstybių narių, kurios priėmė komisijos siūlomas gairias šioje srityje ir e, Būtent jos yra tos valstybės narės, kurios priemė politinį sprendimą, kad naujus teisės aktus rengiant bus konkrečiai pažvelgta į MVI nuomonę. Tad prieimusios tokią politinę poziciją, jos e, perėmė komisijos gairės ir pripažino, kad tai gali mums padėti žengiant į priekį. Tad, e, Šia prasme ES lygmens gairės gali padėti valstybių narių grupiai, kuri yra pasirengusi žengti tuo keliu. E, apklausoje taip pat labai aiškiai išriškėja, kad tai daro konkretų poveikį MVI. E, mes valstybių narių e, deklaracijų nekvestionavome. Nebandėme pažiūrėti, ar tai nulėmė geresnius teisės aktus. Tačiau e, MVI e, apklausas rodo, kad tai teigiamai paveikė valstybių narių įstatymų poveikį MVI. Na ir iš dalies taip pat atsakant e, į pono Kelį klausimą, e, nors jūs dar ir klausėte, e, kokios išlaidos yra susijusios su MVI testų taikymu. Visiškai aišku, kad norint tinkamai tokius testus taikyti, reikia tam tikrų išteklių. Kai kurios valstybės narės iš tikrųjų mums sakė, kad tam reikalingos biudžeto išlaidos kartais. E, tai yra gana brangu, nes norint kiekybiškai vertinti tuos dalykus, reikia pasitelkti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, e, specialių žinių turinčių ekspertų grupės. Ir iš tikrųjų tai pareikalauja tam tikrų kompetencijų ir uždyka to atlikti neįmanoma, tad šia prasme tai vyriausybėms kažkiek kainuos jeigu jos norės taikyti tuos MVI testus. Tačiau remiantis mūsų gautais atsakymais galime daryti išvadą, kad e, e, eventualiai tai vis tiek bus naudinga ir vidutinėms smulkioms įmonėms ir įmonėms apskritai. Tai padės tinkamai e, atlikti teisėjų kuros darbą. Bet žinoma, tai kažkiek kainuos. Für den Vortrag. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų pranešimą ir tyrimo pristatymą. E, gavome šią informaciją ir raštu, kas e, su jie nesusipažino, galės dar susipažinti. Ačiū už Jūsų klausimus. Šį darbo tvarkės punktą taip pat e, baigiame. Ačiū dar kartą ponui Klausui Frele Petersen. Ir šio ryto posėdis baigiamas, o po piet susitiksime vėl. Deja. Ačiū.